So, liebe Kolleginnen und Kollegen, welcome back to the Environment Committee. I have uh, the... Kolegos, sveikinu jūs susirinkusius į aplinkosaugos komiteto posėdį. Man labai malonu pasveikinti parlamento pirmininką Ježį Buzeką. Sveikiname jūs, pirmininkė. Kaip žinome, jūs uh, labai didelę svarbą teikiate aplinkosaugai, klimato kaitos klausimų sprendimui. Taip pat norėčiau pasveikinti Klausų Vėlę, mūsų generalinį sekretorių, kuris taip pat e, turi tvirtą poziciją šitais klausimais, bei norėčiau pasveikinti mūsų vicepirmininką Izabel Durand. Taigi, mūsų komitete šiandien yra iškilmingas momentas. Pasirašysime EMAS deklaraciją ekologinio valdymo, aplinkosauginio valdymo sistemos e, deklaraciją Europos parlamente. Na ir mes aktyviai dirbame nustatant aplinkosaugos standartus ir tikslus, jau eilę metų tą darome ir prašome piliečių kitų visuomenės veikėjų imtis įvairių pastangų. Dėl to svarbu ir mums patiems e, parodyti, kad galime tapti pavyzdžių. Europos parlamentas yra daug dirbęs šioje srityje. EMAS reglamentas pas mus galioja nuo 2004 metų. Mes jį pakoregavome 2009-aisiais. Na, o pirmininkas ir generalinis sekretorius pažadėjo atvykti į mūsų komiteto posėdį, padiskutuoti su mumis ir galiausiai pasirašyti tą naująjį dokumentą – Na ir mes Europos parlamente, taip pat yra 27 nacionaliniai parlamentai ir džiaugiamės, kad EMAS sistema plečiasi ir e, e, peržengė jau šio parlamento ribas ir pasiekė nacionalinės sostinės. Na ir, e, ponė pirmininkė, aš manau, kad yra ta mintis, kurią būtų galima, apie kurią būtų galima pakalbėti, padiskutuoti. Taigi, uh, E, sveiki atvykę, e, žodį suteikiu Jums, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Man šiandien puikia galimybė atsiverė dar kartą atvykti į aplinkosaugos komiteto posėdį. Jau 16 mėnesių esu Europos parlamento pirmininkas ir vat, vėl sugrįžau į šio komiteto struktūrą, taigi nepraėjo tiek daug ir laiko. Aš manau, kad puikus laikas pasirašyti šią deklaraciją, kadangi tai yra labai svarbus momentas. Mes dar kartą pasakome, jog esame labai suinteresuoti, susidomėję ir turime pasakyti, kad Europos parlamentas diskutuoja aplinkosauginiais žaliaisiais, taip vadinamaisiais klausimais nuo pat kadencijos pradžios, nuo pat faktiškai parlamento e, pradžios nuo 79 metų, kuomet parlamentas buvo tiesiogiai renkamas. Tai visuomet buvo mums svarbi tema. Ir mūsų komitetas, aplinkosauginis komitetas, yra nuolatinis komitetas ir taip yra nuo 79-ųjų. Na ir galime teikti, kad turime sukaupę politinės patirties šiame parlamente, gan unikalios patirties. Na ir pasiūlymas skleisti idėjas, e, aplinkosauginės idėjas, jas perteikti nacionaliniams parlamentams yra puikus pasiūlymas, puikia mintis. Esame giliai įsitikinę, kad galime sumažinti poveikį aplink, aplinkai. Ir dėl to norime siekti tų standartų ir tikslų. 70 procentų sumažinti anglės išmetamus kiekius e, per, šešis, per šešerius metus. Taip pat pažadėjome pasiekti, atsiprašau, 17 procentų ir ketiname iki 20 metų pasiekti 30 procentų emisijų sumažinimą. Taip pat elektros energijos gavyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių, perdirbimas, popieriaus taupimas irgi svarbus yra 17 procentų tikslas. Labai džiaugiuosi, kad generalinis sekretorius pradėjo studiją praeitą savaitę. Kiek prisimenu, praeitą savaitę buvo pradėta ta studija. Tam, kad būtų įdėkta bendra schema, bendras planas anglės emisijoms mažinti. Tai yra, aišku, ir kiekvieno parlamentaro individuali atsakomybė bandyti sumažinti kiek įmanoma kelionės. Jeigu norime atrodyti patikimi, kalbant aplinkosaugos klausimais, turime atlikti namų darbus čia, Europos parlamente. Ir šiandieną, aš manau, yra puikus momentas oficialiai pasirašyti EMAS susitarimą. Taip pat esu įsitikinęs, kad mums teks svarbus uždavinys ir um, Kankūno renginys, kur aš manau galėsime pasiekti daug kaip Europos parlamentas. Ir aš tiesiog uh, daliu, dalinuosi su jumis e, savo mintimis kaip kolegomis e, aplinkosaugos komitete. Kažin, ar būtų įmanoma pasiekti aplinkosaugos susitarimo dėl emisijų e, laikotarpyje po Kyoto protokolo galiojimo, tačiau mes turime sutelkti dėmesį ties trimis pagrindiniais dalykais, kurių įmanoma pasiekti. Pirmiausia, miškų kirtimo problema, taigi miškai yra labai aktualu, kaip sustabdyti miškų e, kirtimą. Antras dalykas - įvairios technologijos Visa tai, kas yra susijęs su technologijomis, puikiai tą žinome čia, Europos parlamente, aplinkosaugos, itre komitetuose, kad be naujų technologijų, kažin ar galėsime stabdyti klimato kaitos procesus. Mes kaip žmonės tą puikiai suvokiame. Taigi turime pagerinti technologijų perdavimo tikslus. Ir tos technologijos yra ypatingai aktualios mažiau išsivyščiusiams valstybėms, sparčiai ekonomi, ekonominė, ekonomikos linkmės e, žengiančioms valstybėms. Tai yra svarbu ir mums, mums ES ekonomikai. Na ir dar vienas dalykas, kur svarbu pradėti rimtas diskusijas, tai yra prisitaikymo ir padarinių sušvelninimo fondas. Kalbėtis apie fondą pradėjome Poznanėje, po to Kopenhagoje šiek tiek situacija pagerėjo, tačiau lėšų fonde nėra pakankamai. Ypatingai besivystančiose, smarkiai besivystančiose valstybėse tas fondas yra labai aktuolus ir svarbus ir mes galėtumėme, jeigu galėtumėme sustiprinti tikslus šiuose trijose srityse ir pasirenkti geriau Johannesburgo E, susitikimui. Aš manau, kad mūsų pozicija Kankūnė irgi būtų stipresnė. Tai tiesiog yra faktiškai mano asmeninių pokalbių su pasaulio vadovais, lyderiais e, diskusijų išdava. Ir gal tai nėra pačios geriausios ir džiugiausios naujienos, tačiau tie trys dalykai, jeigu mes kažko pasiektumėme tose trise srityse, tai būtų puikus pagrindas Kankūno posėdžiai. Taip pat su ponu pirmininku, mes kalbėjomės apie tai, koks bus e, mano vaidmuo Kankūne. Aš, kadangi oficialiai lankysiuosi Meksikoje, su savo kolegomis iš mano asmenio kabineto, aš lankysiuos Meksikoje. Ir matyt, man teks, ten tik vieną dieną turėsiu, tai matyt, man teks perduoti įgaliojimus Joe Lainenui ir uh, E, aplinkosaugos komiteto delegacijai, o ir pats asmeniškai negalėsiu matyti nuvykti į konferenciją. Aš asmeniškai dalyvau ir Poznanės konferencijoje, ir Kopenhagoje, prieš keturias dienas Nairobio konferencijoje, taigi sutar, patirties esu sukaupęs. Na ir galbūt būtų gerai ir, ir man ten nuvykti, bet tas klausimas dar nėra gautinai išspręstas. Mes pradėjome uh, E, kalbėti su jūsų, tai yra mūsų visų komiteto pirmininku Džiau Lainenu ir kol kas, aišku, tas klausimas nėra išspręstas. Aš esu pasirengęs vykti, bet gal kaip yra manančių, kad man geriau ten nevažiuoti. Taigi tiek, matysime, kaip ten viskas bus. Tiek. Very, very uh, Ačiū labai. Mes žinome, e, kaip ryštingai jūs siekiate aplinkosauginių tikslų visose susitikimuose. Na ir Kankūne turime ambicingų tikslų, esame parengę rezoliuciją lapkričio mėnesio plenariniai sesijai, taigi čia vyks diskusijos ir mūsų komitete, ir plenarinėme posėdėje šiek tiek vėliau. Mūsų siekis yra pasiekti pasaulinį susitarimą dėl klimato apsaugos. Na, o realiai kalbant, tikriausiai svarbiausia pravesti geras dėrybas Kankūne, siekiant to pasaulinio susitarimo ir gal vėliau jau Johannesburgė būtų įmanoma pasirašyti išsamų susitarimą. Tačiau to susitarimo tam tikros dalys turėtų būti jau aptartos kankūne. Na ir suprantu, kad jūs ketinate mus lydėti kankūne. Ir jeigu jums galiausiai ir nepavyks tenais nuvykti, aš žinau, kad e, jūsų paramą mes visuomet jausime mm, Meksikė, Meksikoje. Dėkoju, taigi dabar žodis vicepirmininkiai, prašau. Euh, euh, Dėkoju. Aš iš tikrųjų manau, kad e, ši e, programa, už kurią aš atsakinga kaip parlamento vicepirmininko, yra be galo svarbi. Aš manau, kad parlamentas ir aplinkos komitetas turėtų būti ne tik tai teisėkuros e, struktūros, bet ir tokios struktūros, kurios e, rodo pavyzdį. Ir norėčiau, kad tos priemonės, kurias mes e, naudojame, būtų tikros priemonės. Pavyzdžiui, kodėl uh, verta būtų pirkti mažiau teršiančias mašinas, jeigu mes su jomis intensyviau e, važinėsime ir e, išmėsime aplinką daugiau CO2, tad rezultatas būtų neigiamas. Ir e, kuriam galui naudoti švaresnių energijos šaltinių, jeigu mes daugiau pačios energijos suvartosim. Tad aš manau, kad parlamentas turi iš tikrųjų imtis realių priemonių, kad būtų mažiau teršiama e, aplinka, ir dėti daugiau pastangų negu iki šiol. Manau, kad kaip parlamentarai mes galime susitelkti dar labiau ir visas parlamentas su visu savo personalu turi siekti to tikslo ir kiekvienas turi e, dalyvauti tame darbe. Mes e, turime ginti šią politiką, kurią siekiama sumažinti CO2 emisijas ir turime rodyti pavyzdį. Aišku, mes negalime e, būti parlamentas su nuliu iš metalų, nuliniu e, lygmeniu, tačiau vis dėlto biudžetinės ir aplinkosauginės pasiekmes turi būti juntamos. Jeigu mes galime įrodyti, jog fiksuodami rimtus aplinkos tikslus ir dėdami realias pastangas mes galime e, sumažinti savo E, funkcionavimo išlaidas ir mažiau išmesti taršalų į aplinką, tai iš tikrųjų bus didelis žingsnis į, į priekį. Aš manau, kad šis dokumentas yra labai naudingas instrumentas. Tais metais mes pasirašysim hartiją ir aš manau, kad e, iš tikrųjų mes čia prisimam, kiekvienas iš mūsų prisima papildomą atsakomybę šitais klausimais nes viena vertus mes negalim priimti teisės aktus ir, ir nieko nedaryti konkrečiai juos įgyvendinami. Mes turim realiai parodyti, jog einame tą e, kryptimį ir tikrai tai yra puikus pagrindas parlamentui daryti daug daugiau aplinkos ir tie negu iki šiol. Group, uh, know... Dabar e, politinių frakcijų pasisakymai. Uh, Na ir aš suprantu, kad mūsų darbas ir Briuselėje, ir Strasbūrė per dvi darbo vietas yra šiokia tokia našta. Aišku, norėčiau, kad tai nebūtų pagrindinė diskusijų tema, nes čia, šiame komitete, dėje mes jos neišspręsime, galbūt e, kita proga. Apie tai pakalbėsime, taigi aš dabar laukiu pasisakymų. Linda McKeivin buvo pranešėja, rengiant reglamentą dėl EMAS, galbūt jai, jai žodį suteiksime pirmiausia. Trys minutės. E, dėkoju, man nereikia trijų minučių, tiesiog norėčiau padėkoti mūsų pirmininkui, kadangi žinau, jog jam klimato kaitos klausimai yra labai svarbus. Jis labai smarkiai dirbo Kopenhagoje, Poznanėje, Balyje tam, kad pasiektų pažangos. Tie iš mūsų, kurie dirbame šioje institucijoje, žinome, kad galime nuveikti daugiau ir geriau tam, kad sutaupytume energijos šiuose pastatuose. Todėl manome, jog E, aplinkosaugos valdymo sistema yra labai svarbi. Komet sutikome dėl pasikeitimų šioje sistemoje praėjusiais metais, norėjome užtikrinti, kad pirmiausia turime susitvarkyti savo pačių namus. Ir dėl to žinia apie anglės dvideginio taupimą buvo labai gera, taip pat mes įtraukėme ir perdirbimo klausimą šiame pastate. E, tačiau buvo nusiskundimų e, dėl to, kur eina plastikiniai buteliai iš biurų. Aš galėčiau Jums pateikti labai paprastą pavyzdį, galbūt jis nėra jau toks gražus, tačiau, pavyzdžiui, Strasbūrė yra skirtingos šiukšliadėžės skirtingoms šiukšlėms, tačiau žmonės atėję surinkti jų, jas visas suverčia į vieną maišą. Taigi, nemanau, jog perdirbimas ir šiukšlių rušiavimas vyksta tinkamai Strasbūrė, taip pat ir čia. Taip pat norėčiau, kad aplinkosauginio valdymo sistema būtų taikoma visoje ES daugelį organizacijų. Praėjusiais metais mes įvedėme tam tikrą, tam tikrą supaprastinimą šioje sistemoje. Netgi ir šiame parlamente vis dėlto buvo problemų, kadangi jis dirba trijose skirtingose vietose - Briuselėje, Strasbūrė ir Luksemburgė. Tose skirtingose valstybėse teisė taikoma skirtingai. Taigi tapo akivaizdu, kad jeigu mes negalime pritaikyti šios sistemos, tuomet kompanijoms e, iškyla dar kitokių problemų. Taigi mes siekiame supaprastinti šią sistemą ir tikiuosi, jog matysime, jog vis daugiau organizacijų, įmonių sieks sumažinti savo išmetamą anglės dvideginio kiekį ir taip pat prisidės prie daugelio dalykų taupant energiją ir mažinant klimato kaitos kaitą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tikiuosi, jog mes pamatysime tikrų pasikeitimų aplink mus įvedę šią sistemą. Dėkoju. Ačiū. Toliau Richard Teiba. Dėkoju, pirmininkė. Man labai malonu, kad pirmininkas Buzekas ir generalinė sekretorė ir mūsų vicepirmininkas yra šiandien su mumis šią popietę. Aš tikrai sveikinu Europos parlamentą, kad jis prisėmė tokį įsipareigojimą. Nenoriu kalbėti apie Strasbūrą. Mes žinome, kokia yra teisinė padėtis, tačiau tikimės, jog įvyks patobulinimų. Kalbant apie Kankūną, man labai malonu, jei pirmininkas galėtų ten sudalyvauti, nors žinau, jog jis yra labai užsiemęs. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, manau, jog mums yra labai svarbu nustatyti ir išreikšti aišku signalą. Žinoma, tai nereiškia, kad mūsų pirmininkas Joe Linenas nebus toks svarbus. Tačiau būtų labai puikus simbolis, jeigu mes galėtume nusiųsti mūsų parlamento pirmininką poną Buzeką mes parodytume, jog Europos parlamentas šią konferenciją laiko labai svarbia, kalbant apie aplinkosauginio valdymo sistemą. Buvo išreikštas pastebėjimas, jog mes turime teikti gerą pavyzdį. Aš manau, jog mes turėtume pažvelgti į kelionių paslaugų klausimą. Ar negalėtume turėti uh, labiau aplinką tausojančių automobilių, e, kuriuos naudoja europarlamentarai. Mes žinome, kiek anglės dvideginio e, tokie, tokios transporto priemonės išmeta, kurios šiuo metu yra naudojamos. Mes šį rytą balsavome dėl lengvų komercinių transporto priemonių e, išmetalų mažinimo. Taigi parlamentas turėtų rodyti pavyzdį su savo paties automobilių parku. Kitas pavyzdys, aš esu nerūkantis žmogus, mes turime daugybę nerūkimo ženklų europarlamentarų kavinėse, tačiau niekas jų nesilaiko. Mes turime elgtis sąžiningai, turime daugybę taisyklių, tačiau mes turime parodyti, jog ir patys laikomės šių taisyklių šiame parlamente. Antrai mes prarasime pasitikėjimą. Galiausiai mano mėgstamiausia tema - vanduo. Man nesusidaro įspūdis, kad mes naudojame vandenį efektyviai ir tinkamai. Žinau, kad vandens netrūksta Briuselėje ar Strasbūrė, tačiau neseniai peržiūrėjome tris vandens veiksmingumo direktyvas. Ir mes spręsime dėl griežtesnių taisyklių, taigi turime susitvarkyti ir savo paties pačių instituciją pirmiausia. Dėkoju. Taip, vandens naudojimas Strasbūrė tualetuose yra problema. Ten tikrai yra sunaudojama labai daug vandens ir visiškai neefektyviai. Kris Deivis. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau dar kartą prisidėti prie sveikinimų dėl šios naujos sistemos atnaujinimo. Žinau, jog šio komiteto nariai e, bu, surenks seminarą ir mes vadovausime e, šios sistemos e, vykdymui. Norėčiau išreikšti vieną pastebėjimą. Aš nežinau, ar yra kokia nors automobilių gamikla, kurioje nebūtų skelbimų apie jos veiklos statistiką. Tai yra pagrindinis valdymo principas - valdymas analizuojant, matuojant, taigi kalbant apie išmetalus, vandens naudojimą, atliekas. Jeigu nuvyktume į bet kokią automobilių gamyklą, matytume didelę lentą, kurioje būtų nurodyta, štai ką darome, štai koks yra mūsų tikslas, štai kur esame dabar. Taigi sveikinu generalinį sekretorių už tai, jeigu jis tiesiog įvestų tokią sistemą ir nuvestų lankytojus prie tokios lentos ar tokio ekrano, kuriame būtų parodyta, ko mes siekiame. Tai būtų labai geras pavyzdys kitiems parlamentams ir panašioms institucijoms. Dėkoju. Uh, Ačiū, Krisai Deivisai. Paskutinis kalbėtojas Karl Schürter. Dėkoju. Neseniai aš buvau paskirtas uh, EMAS atsakingo atstovo šiame komitete. Sveikinu jūs atvykusius čia. Tačiau taip pat norėčiau pasakyti, jog mes neįgyvendiname visų sprendimų, kuriuos priimame. Pavyzdžiui, daugiau negu kad prieš dešimt metų mes nusprendėme, kad 5 procentai mūsų energetikos energijos e, turėtų būti gaminama iš saulės energijos šiame pastate, tačiau nemačiau jokio saulės energijos e, skydelio šiuose pastatuose, taigi kodėl tai nebuvo įgyvendinta. Toliau, kodėl mes visuomet naudojame e, tokio dydžio popieriaus lapus. Kartais užtektų mažesnių. Toliau kalbant apie plastikinius vandens butelius, galbūt mes galėtume naudoti pakartotinio naudojimo buteliukus, galbūt stiklinius, užuot naudoja plastikinius. Toliau kalbant apie lempas. Manau, jog galbūt labai brangu užlipti ten ir pakeisti lempas. Yra kitokio tipo lempos, kurias mes nusprendėme uždrausti Europoje, e, kurios nenaudoja merk E, gyvsidabrio. Galbūt galėtume naudoti ne merkurį naudojančias lempas, kurios yra daug efektyvesnės, jos tarnauja 3-6 kartus ilgiau, jas nusipirkti galbūt yra brangiau, tačiau jas aptarnauti atsiperka per gana trumpą laiką. Taip pat kompiuteriai. Man atrodo, jog aš kiekvienais metais savo biure gaunu vis naują kompiuterį. Man to visai nereikia. Tai yra valdymo problema. E, Švedijos savivaldybė, pavyzdžiui, gauna penkis kartus daugiau kompiuterių ir mes turime labai efektyvius e, šviesos pluošto kabelius šiame pastate. Kiekvienas kompiuteris mūsų biure yra paprasčiausias terminalas. Galima naudoti senus kompiuterius dešimt metų. Jie nėra pasenę, pasenę kadangi procesorius veikia ir kompiuterių aptarnaujančiam personalui juos aptarnauti būtų daug lengviau. Taigi, jei iškiltų problema, būtų daug lengviau sutvarkyti tokius uh, kompiuterius. Mes sutaupytume laiko, aptarnaujantis personalas sutaupytų laiko, sutaupytume energijos, kadangi tie kompiuteriai naudoja mažiau energijos. Toliau buvo paminėti automobiliai. Kodėlgi mes negalime turėti bent jau pasirinkimo važinėti mažesniais automobiliais? Uh, Kodėl gi ne? Negaliu suprasti, kodėl nebūtų galima parsivežti dviračio į namus ir jį panaudoti kitą rytą. Aš manau, jog mes turėtume galimybę nuvažiuoti dviračių namo ir kitą dieną vėl atvykti į darbą. Tai paprasčiausi kasdieniai pasiūlymai iš mano kasdienio gyvenimo kaip europarlamentaro. Aš turiu daugybę pasiūlymų, manau, jog ir kiti turite, taigi galime juos išreikšti ir gyventinti. Presidente. Ačiū labai. Taigi, pirmininkė, idėjų išklausėte įvairių šiame komitete. Įsivaizduoju, kad ir kitų parlamentarų yra nemažai idėjų ir ponas Deivis pasiūlė surenkti seminarą, kad būtų pristatyta EMA sistema, e, pakabinti lentą. E, Taigi, gal galėtumėte sureaguoti į tas pastabas. Ačiū, idėjos yra geros pasiūlytos apie apšvietimą elektros e, lemputes, generalinis sekretorius paprašė administracijos, paklausė administracijos, ką būtų galima padaryti, išdėstė dešimt pagrindinių elementų EMAS e, sistemoje. Kai kuriuos atsakymus gavome ir viena minčių yra pakeisti visas elektros lemputes mūsų apšvietimo sistemoje, tą padaryti kitais e, metais tai kainuos 1-2 milijonus eurų, na, o tie pinigai mums sugrįž per ketverius metus. Taigi nebloga investicija, nebloga mintis susigražinti tas investuotas lėšas per ketverius metus. Taip pat dar viena mintis, tokia dėžutė pasiūlymams. Na ir administracija, generalinis sekretorius mano, kad e, visi turime neblogų idėjų. Taigi galime tas diskusijas tikrai pakartoti, nes mes norime viską daryti labai atvirai ir daryti viską, ką įmanoma, jeigu norime rodyti pavyzdį ir Europoje, ir visame pasaulyje, turime pradėti nuo pačių savęs. Taigi dabar pereikime prie pasirašymo. Pirmininkas, ačiū. Puikios mintys. Na ir aš norėčiau pasakyti, kad mūsų parlamento televizija e, dalyvauja šioje ceremonijoje, filmuos pasirašymo ceremoniją, taigi pasirašykime tą dokumentą, na ir mes įsipareigojame vykdyti EMAS siekius ir per kitą ateinantį etapą. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Tagesordnung und nach dem. Taigi, kolegos, tęskime posėdį. Kitas darbo tvarkės punktas, na ir dabar man labai malonu pasveikinti atvykusią komisijos narę, atsakingą už jūrų reikalus ir žuvininkystę, ponę Mariją Damanakį. Sveiki atvykę. aišku, pirmasis ir svarbiausias e, jai komitetas yra žuvininkystės komitetas, be jokios abejonės. Tačiau buvo išsakytas pageidavimas pasikeisti nuomonėmis ir šiame komitete. Na, ir mes tikrai nebandome įsikišti į jų kompetenciją. Tačiau žuvininkystės politika yra labai aktuali ir mums, susijusi glaudžiai su mūsų darbu. Ir mums būtų labai įdomu išklausyti jūsų, e, kokių iniciatyvų jūs imatės tam, kad būtų galima siekti tvarios žuvininkystės politikos. Mes priemėme pranešimą dėl naftos gavybos um, vandeninuose, bandėme įvertinti, ką galėtų nuveikti ES. Prisiminame puikią jūsų kalbą prieš vasaros atostogas Strasbūrė šiuo klausimu, labai aiškę kalbą, pasisakymą ryštinga apie tai, kokie aukšti turėtų būti standartai ir siekiai, kurių, turėtume, kurių turėtumėme užsibriežti, siekiant efektyviai ište, naudoti išteklius. Žavininkystė, aplinkosauga yra sudėtingos, kompleksiškos temos. Taigi, sveiki atvykę. Na ir dabar žodį suteiksiu Jums. Išklausysime Jūsų idėjų, minčių ir žavininkystės programos. Ačiū. Pone pirmininkė Džiaulainen, gerbiami parlamentarai, labai džiaugiuosi, kad pakvietėte mane šiandieną čia pakalbėti apie tai, kokia galėtų būti ES bendrosios žemkystės politikos reforma. Negalime nusigręžti nuo to fakto, kad tie klausimai, kuriuos svarstome, yra be jokios abejonės susijęs su žuvininkystė. Taigi labai sveikinu jūsų pasiūlymą, jūsų kvietimą atvykti man į komiteto posėdį. Na ir aš labai norėčiau, kad jūs įsitrauktumėte į tuos klausimus, kuriuos aš kūruoju. Nes man reikalinga jūsų parama, jeigu norime iš esmės pakeisti žuvininkystės politiką, jeigu norime užtikrinti tvarias pastangas šioje srityje. Na ir turiu pasakyti, kad mūsų šios e, politikos sėkmingi rezultatai priklauso nuo aktyvaus bendradarbiavimo tarp žuvininkystės ir aplinkosaugos departamentų. Tai yra vienintelis būdas, kai būtų galima pasiekti bendrų tikslų šiose politikos srityse. Taigi, kaip jau buvo paminėta, aš neslėpiu, jog noriu, jog aplinkosaugos veiksniai atsispindėtų mūsų žuvininkystės politikos reformoje. Aš manau, kad mums reikia ekosistemos e, požiūrio į žavininkystės e, išteklių valdymą, mums reikalinga integruota jūrų politika, reikalingas aplinkosauginis ramsti šioje politikoje, taigi konkrečiai jūrų struktūros, e, politikos struktūros direktyva. Na ir mes tokiu būdu galėtumėme pasiekti jūrų strategijos tikslų. Tai reiškia, kad mūsų politikoje reikalinga siekti gerų jūrų aplinkos valdymo standartų. Tai reiškia, kad žvejyba turi vykti tokiu būdu, kad žuvų ištekliai ir taip pat žyduo, žil, žinduoliai bei jūrų paukščiai galėtų e, veistis ir aukti. Taigi žuvis turi būti žvejojamos tvariai, vengiant kuo galima labiau atsitiktinių laimikių, jaunų žuvų laimikių ir taip pat siekiant užtikrinti biologinę įvairovę. Įskaitant ir natūros 2000 prievolės. Mums taip pat reikia mažinti išmetimų kiekį, faktiškai jo atsisakyti, apskritai tokių, tokios praktikos atsisakyti, nes negalime jo sau leisti. Uh, Mūsų dabartinė bendroji žuvininkystės politika yra tokia, e, kokia yra ir dėja joje trūksta visų šių elementų. Mes aiškiai tą pasakėme žaliojoje knygoje, ir įvairūs suinteresuoti asmenys pritarė mūsų situacijos vertinimui, ne visi, bet daugelis pritarė. Taigi mūsų gebėjimai, laivyno gebėjimai yra perdėm dideli ir mūsų žuvų ištekliai yra išeikvoti. Dar e, viena problema yra trumpalaikiškumas, trumpalaikis planavimas ir tarybos posėdžiuose e, visuomet kyla kova dėl didesnių žuvų kvotų. Tai visuomet yra didžiulė katastrofa ir šiais metais dar prieš politikos reformą aš norėčiau keisti šią, šią praktiką ir, ir tikiuosi jūsų paramos. Tačiau nesupraskite manęs e, neteisingai. Šios, ši politika yra nesėkminga ne vien, ne vien dėl tarybos kaltės. Aš aišku, neneigiu, kad tarybą reiktų dėl to kaltinti. Tačiau turiu pripažinti, kad tas dabartinis požiūris neužtikrina pakankamai atsakomybės ir nuosavybės jausmo žvėjams žvejybos pramonė. Jeigu visos šios trys problemos - per dėm dideli gebėjimai, trumpalaikiškumas ir uh, požiūris nuleidžiamas į apačią, jeigu visi šie trys elementai egzistuoja mūsų politikoje, taip pat trūksta politinės valios e, laikytis e, atitinkamų standartų, tuomet ta politika ir tampa nesėkminga ir dėja tokia ji yra ir dabar. Ir kaip nekartą jau minėjau šiame parlamente ir kitose vietose, kad dabartinė situacija tikrai mūsų nebetenkina. Mums reikia iš esmės pakeisti šią politiką, ją reformuoti. Bet ir mes turime atsisakyti tos senos mąstysenos, kad e, aplinkos e, išsaugojimas ir žvejyba nėra tarpusavėje susiję elementai. Mes turime taikyti ekosisteminį požiūrį, jį taikyti kur kas tie, ties, tie, tiesiau ir e, aktyviau negu kad yra dabar. Taigi reikalingos įvairios priemonės, jautrių e, zonų apsaugojimas. Neršimo zonas taip pat reikia išsaugoti tam tikras rūšis. Uh, ryklių rūšis, jūrų paukščių tam tikras rūšis. Na ir reikia naudotis jūrų politikos priemonėmis, strateginio planavimo priemonėmis, nustatant jūrų saugomas teritorijas ir žvejybos teritorijas jūrose ir tinkamai valdant jūrų išteklius. Taip pat reikia geriau integruoti tas priemonės į ilgalaikį planavimą. Ilgalaikiai planai yra labai svarbus. Na ir aš ketinu išplėsti ilgalaikius planus, vis, įtraukiant visas komerciškai svarbias žvejybos zonas. Na ir mes optimistiškai kalbame apie siekius, tikslus, ketinimus, tačiau e, dėja tie siekiai susiję su tam tikrų perspėjimo signalu. Ir aš turiu čia atvirai sąžiningai pasakyti, kad visi tie geri ketinimai taps tušti tušti žodžiai, jeigu mūsų mąstysena ir mąstymas nepasikeis. Mes privalome vengti mikrovaldymo politinių lygmenių. Mes turime siekti tikslų ir rezultatų ir teikti tam tikras politikos priemonės, kuriomis galėtų pasinaudoti valstybės narės. Ar ketiname daryti? Reikalinga sistema, kur žuvininkystės pramonė, kita, kiti suinteresuoti asmenys ir šalis galėtų tinkamai būti įtraukti ir prisimti savo atsakomybę. Tik tokiu būdu mes galėsime siekti geresnio atitikimo ir geresnių rezultatų. Taigi dar kartą kartoju, aš noriu žalesnės sažiningesnės į rezultatus orientuotos žuvininkystės politikos. Kol kas tai yra mūsų problema ir siekis. Tai reiškia, kad mums reikia nustatyti aiškius prioritetus, nustatant principinius tikslus ir siekius. Jeigu siekiai nebus suderinti ir konfliktuojantis tarpusavyje, galėsime siekti tik trumpalaikių tikslų. Politikoje, pavyzdžiui, svarbus ir socialinis matmuo, jis yra lygiai toks pats svarbus kaip ir kiti elementai, galiu Jūs patikinti, kad taip yra. Tačiau turiu pripažinti čia šiandien, kad visi turi suvokti, kad be žuv, žuv, žuvinkystės išteklių, be žuvų išteklių e, išsaugojimo tvari žankystės politika nebus įmanoma. Tvarumas yra vienintelis būdas, kaip būtų galima užtikrinti klestinčias žviejų bendruomenės ir užtikrinti geriausią politiką žvėjams ir jų šeimos e, nariams. Taigi tvarumas yra pirmiausias, svarbiausias politikos elementas. Socialinis matmuo e, verčia mane mąstyti apie mažas žvejybos įmonės. Jos yra labai svarbios socialiniai mūsų e, pakrančių bendruomenių sąrangai. Ir pakrančių bendruomenės yra labai svarbios, kaip jūs puikiai patys suvokiate. Taigi, maži laivai labai dažnai vykdo žvejybą, kuri yra mažiau žalinga aplinkai ir yra selektyvesni negu kiti laivyno laivai. Dėl to yra labai svarbu pasirūpinti, kad tie pakrančių maži laivai nenukentėtų šioje reformoje. Na ir pabaigai dar norėčiau štai ką akcentuoti. Bendroji žuvininkystės politika nėra susijusi vien tik tai su pakankamai nedideliu žuvininkystės sektoriumi. Kalba eina apie žuvų produkti, produktus. 50 procentų žuvų produktų yra importuojami. Taigi dėl to mums tenka prievolė skatinti tvarę žuvininkystę ne tik Europos vandenyse, bet ir už, jo, už tų vandenų ribų per įvairias žuvininkystės valdymo organizacijas ir dvišalius susitarimus. Aš pasirūpinsiu, kad ši, šis išorinis matmo būtų aiškus reformos darbo tvarkės elementas. Be kita ko, kaip tikriausiai žinote, aš ketinu pasiūlyti esminę bendrosios rinkos organizacijos reformą tam, kad ji atitiktų pagrindinius žuvininkystės politikos tikslus ir siekius. Mums reikia vartotojams garantuoti, kad žuvis, kurią jie perka, yra iš patikimų sveikų šaltinių ir kad ta, tie žuvi, žuvų produktai būtų tinkamai žymimi etiketėmis. Na ir dar vienas labai svarbus elementas mano pasisakymo pabaigai - tai yra bendras sprendimo prieimimo procesas. Ši reforma bus pirmoji ES istorijoje, kuomet sprendimas bus priimtas ir tary, priimamas ir tarybos, ir parlamento kartu. Na ir tai, kad jūs pakvietėte mane šiandieną, jau rodo, kad jūs aktyviai dalyvaujate žuvininkystės reformos, žuvininkystės politikos reformos procese. Aš dėl to labai džiaugiuosi ir aš atvirai noriu jums pasakyti, kad man reiks jūsų pagalbos, kai prad, bus pradėtos diskusijos ir dėrybų procesas, tam, kad reforma būtų realiai gyvendinta. Yra per daug nuomonių, per daug manančių, kad reformą būtų galima atlikti labai paprastai, mažinant e, laivyno gebėjimus. Bet aš manau, kad tokiu būdu mes neįvykdysime pakankamos reformos. Dėl to man reiks, kad jūs aktyviai įsitrauktumėte į politikos reformos procesą. Na ir tos idėjos, kuriomis pasikeisime šiandieną, atsispindės mūsų tolesnėse diskusijose vykdant politikos reformą. Na ir aš labai šiltai kviečiu Jūs aktyviai įsitraukti į žuvinkystės politikos reformą ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo su Jumis per ateinančius mėnesius ir metus. Ačiū pirmininkė. Ja, Frau Kommissarin Damanaki, äh, many thanks for... Dėkuoju. Labai ačiū už Jūsų pranešimą, manau, jog mūsų nenuvylėte. Girdėjome taip pat, ką sakėte plenarinėje sesijoje. E, laikotės nuoseklaus požiūrio žuvininkystės politikoje, kuriam mes pritarėme, o jūs ir prašote tokio pritarimo. Aš manau, jog dabar su malonumu išklausysite mūsų narių klausimų ir pastabų. Pradėsime nuo mūsų politinių grupių koordinatorių. Richardas Zeiber, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju komisijos nariu už jūsų pranešimą. Aš manau, kad rasite didelę paramą jūsų reformai šiame komitete, ypač kalbant apie tvarumo klausimus. Visi žinome, kad žuvų ištekliai nyksta, mes turime surasti tam tikrą balansą šioje srityje. Man padarė didžiulį įspūdį rezultatai šioje srityje. Ir aš priejau išvados, kad mums reikia paprastos strategijos, kur turėtume aiškę kontrolę ir sankcijas. Žinoma, kad kuo sunkiau kontroliuoti situaciją, tuo sunkiau užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų taisyklių. O įvedę tam tikras sankcijas, sankcijas mes galėsime pasiekti žuvininkystės tvarumo. Kalbant apie Natūrą 2000 ir bio įvairovę, visi žinome, kad praras, prarandame bio įvairovę. Tik 10 procentų Natūra 2000 teritorijų yra jūrinės ekosistemos. Galbūt nesu pakankamai kompetentingas, kad nurodyčiau konkrečias teritorijas, tačiau manyčiau, jog mums reikia turėti tam tikrų jūrinių rezervatų, kurie būtų saugomi ir kad galėtume leisti nykstančioms rūšims atsikurti. Dėkoju Richardui Zeberiui. Kasinės, prašom. Να σας καλωσορίσω, Επίτροπε. Ε, πραγματικά η κατευθύνση... Dėkoju. Norėčiau komisijos nariai palinkėti geriausios kloties ir pasveikinti ją. Tai, ką jūs sakėte, visiškai pritariu tam. Norėčiau pateikti keletą konkrečių klausimų. Labai dažnai komisijos dokumentuose yra kalbama apie alternatyvius scenarius, pavyzdžiui, e, dėl tūno arba sakykime, yra sakoma tose dokumentuose, jog reikia atsižvelgti į socio, socialinės ekonominės pasiekmes, tačiau labai retai kalbama tuose dokumentuose apie scenarius, kuriu, kurie atsižvelgtų į realias grėsmės, pavyzdžiui, grėsmių faktorius paprastojo tūno. Ar jūs numatote, pavyzdžiui, konkrečiai dėl e, paprastojo tūno, kad galima uždrausti apskritai jo žvejybą? Jūs e, jau paskelbėte, kokios bus naujovės jūsų politikoje ir e, sudaromose e, susitarimuose. Ar jūs numatote daryti taip, kaip siūlė parlamentas, jog su trečiosiamis valstybėmis sutartis bus sudaromas tik tai tuomet, kuomet mes turėsime garantijas dėl esančių išteklių ir tik tuomet bus sudaromas sutartis, kuomet yra natūralus tos ar kitos rušies perteklius. Dėkuoju, Kris Deivis. Ačiū komisijos narė už jūsų įžanginius žodžius. Manyčiau, jog jau anksčiau esu sakęs, kad manau, jog jūsų darbas yra tikriausiai vienas iš svarbiausių komisijoje. Ir aš tikiuosi, jog jei galėsite, kad galėsite įgyvendinti sėkmingą reformą žuvininkystės politikoje. Ir manau, jog tai bus labai svarbus ir ilgalaikis pasiekimas. Turiu keletą klausimų. Pirmas, manyčiau, jog jūs galbūt jau jį atsakėte, tačiau aš vis girdžiu tam tikrus gandus, kad jūs mažinate savo ambicijas susidūrusi su politiniu spaudimu. Žinoma, kad jūsų uždavinys yra labai sunkus, tačiau sakote, jog norite esminės reformos. O dabar jau šiek tiek lenkėtės politiniam spaudimui arba kitaip tariant realybė ir sunkumams. E, tačiau nesu tikras, galbūt norėtumėte pakomentuoti tai. Antra. Kaip suprantu, e, kalbant apie Europos žuvų išteklius, Bendroji žuvininkystės politika yra susijusi su tuo, jog šiuo metu mes siekiame išlaikyti Europos žuvų išteklius stabilius. Tačiau lygis yra daug mažesnis ir labai trapus. Taigi man atrodo, jog mes turėtume užtikrinti maksimalų, maksimalę tvarę gražą, kuri būtų tinkama Europo, pasaulio gyventojams, žuvų ištekliams, bio įvairoviai. Taigi, žinoma, siekdami to mes turime turėti tam tikrą skaudų laikotarpį, kuris pasižymėtų tam tikrų susispaudimu, susitraukimu, tam, kad e, šis užburtas ratas taptų sėkmės ratu. Taigi, man įdomu, uh, kokia politinė parama yra taryboje ir kitur šiems būtiniems pokyčiams. Pirmiausia, kokia politinė parama yra komisijoje. Ar jūs sulaukite paramos iš komisijos pirmininko, e, suvokiant jūsų užduoties svarbą? Antra, ar taryboje yra kitų pakankamų balsų, kurie suvokia, jog būtina įgyvendinti tokius pokyčius per ilgalaikį laikotarpį? Ar jūs E, tiesiog būsite vienintelė ir pasieksite tik trumpalaikių rezultatų. Ačiū. Tough questions. Sunkus klausimai, tačiau tikimės, tikimės išgirsti sunkius atsakymus taip pat. Merci, uh, Madame Damenaki. Dėkuoju, ponė Damenaki. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums, jog sutikote dalyvauti mūsų komiteto posėdėje. Taip pat norėčiau padėkoti už drąsią e, poziciją, Jūsų poziciją dėl paprastojo tūno. Tai teikia optimizmo ir norėčiau dar kartą Jums padėkoti e, už Jūsų tvirtą poziciją ir įsipareigojimus, apsaugant tas rušis, kuriams kyla ypač dėlį grėsmiai. Mano kolegos kalbėjo apie pranešimą dėl bio įvairovės, dėl kurio parlamentas balsavo praeitą savaitę. Ten ne tik tai yra e, pripažįstamas fiasko ES e, išsaugant bio įvairovę, tačiau taip pat e, pabrėžiamas ir bendro žuvininkystės politikos vaidmuo šiame kontekste. Kaip jūs žinote, bio įvairovė jūroje susiduria su rimtomis problemomis, iš tikrųjų tai kelia. E, rūpeščio per nelyg intensyvi žuvininkystė paliečia apie 90 procentų e, žuvų ir e, kai kurie ištekliai gali niekuomet nebegrįžti į normalią e, padėtį. Tai taip pat yra susiję ir su ekonominiais faktoriais bei su e, situacija dėl maisto produktų. Man atrodo, jog mūsų politika e, naudojant jūros išteklius, turės labai didelės reikšmės ateičiai. Aš norėčiau būti tikra, kad e, jūs užtikrinsite, kad bendroji žemės ūkio politika leis išsaugoti rušis ir e, taip pat, kad bus tinkamai apsaugoma bioįvairovė jūrose ir vandeninuose. Ar jūs galėtumėte mums konkrečiai pasakyti, kokie yra jūsų įsipareigojimai E, susiję su kriterijais taikomais e, bioįvairovės apsaugos rytyje ir kaip tai susiję su busimoje žuvininkystės politika ir kokios yra priemonės, kuriomis siekiama tos politikos kontekste atstatyti, atkurti jūros išteklius. Dėkuoju, Geben Frandai. Oh, Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau pasveikinti komisarę atvykusią į mūsų posėdį. Uh, prašančią mūsų paramos e, savo siekiuose ateityje užtikrinti tvarę žuvininkystės politiką. Kai susitinku su žmonėmis ir kalbuosi europiniais klausimais, jie dažnai skundė, skundžiasi dėl to, kad Europos parlamentas turi dėja nuolatos keliauti į Strasbūrą. Ir tai matyti yra didžiausias Europos minusas Bet aš jiems sakau, na, nenusiminkite, dar nematėte žuvinkystės politikos, ten dar daugiau minusų rastumėte. Ir tikrai labai rimtai kalbu. Man e, tai yra pavyzdys, ko nereiktų daryti, kaip Europa neturėtų elgtis. Ir aš manau, kad jūs faktiškai tą patį pasakėte ir pripažinote ir skundėtės dėl e, tarybos. Ir aš aišku, manau, kad ne, ne vien tik tai dėl tarybos turėtumėme skustis tarybą, bet ir daugiau nuveikti. Nina, išlaukiu jūsų pasiūlymų dėl to, kokia galėtų būti ateitie žuvinkystės politika. Ir dabar gal labai detaliai apie tai nekalbėsiu. Turiu vieną klausimą, kuris yra susijęs su ta problema, kurią jūs įvardijote kaip e, problema, kuri, kad viskas yra nuleidžiama iš viršaus ir daugiau reiktų leisti tvarkytis patiems regionams. Na ir valstybės narės yra atsakingos už įgyvendinimą ir girdžiu istorijas, kad jos nelabai griežtai bando užtikrinti tą įgyvendinimą ir kaip tuo met, jeigu, tarkim, ta politika taps dar labiau regioninė, o ne nacionalinė, kaip tą įgyvendinimą jūs užtikrinsite. Aš irgi matau daug problemų. Turiu detalių klausimų dėl mėlyna pelekių tunų. Aš buvau konferencijoje šiais metais e, skirtoje šiai žuvų rūšiai. Ir išgirdau, kad Japonija blokuoja siekius ir Japonija kitoms pasaulio šalims pasakė, kad nesitės e, organizacija turėtų tvarkyti šią žuvų rūšį, tai turėtų būti ICAT organizacija. Na ir mano klausimas štai koks. Ar jūs pritarsite ir ar manote, kad taryba pritars nuliniai kvotai, kuri būtų numatyta ICAT organizacijoje? Ir kitas klausimas, ar ketinate aptarti viduržėmio jūroje mėlyna pelekių tūnų saugomas teritorijas, ypatingai neršimo laikotarpiu. Na ir man atrodo, kad ta išmokėjimų sistema, jeigu viršyji, pavyzdžiui, kvotą per vienerius metus, kitais metais gauni mažesnę kvotą, ta sistema 2007 metais, kai kvotos sumažėjo, ICAT organizacija susitarė dviejiems metams e, užšaldyti tą payback sistemą ir nesumažino kvotų, ką žadėjo padaryti. Taigi man dabar neramu, kad e, galėtų panašus reiškinys e, pasikartoti per ICAT susitikimą posėdį lapkričio mėnesį ir galėtumėte patikinti, kad taip nenutiks. Ačiū. Gal dabar galėtumėte atsakyti į tuos pirmosius klausimus, prašau, komisarė. Norėčiau visiems padėkoti, nes pasisakymai buvo labai aiškus, konkretus Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad aš irgi turiu daug lūkesčių, kad e, galiausiai ta reforma bus sėkmingai gyvendinta. Na, ne dėl to, kad geriau gal išmanau tą sritį, ar esu perdėm ambicinga, bet e, taip yra dėl to, kad yra tinkamiausias momentas. Jeigu neišnaudosime galimybės dabar, ateityje tų galimybių daugiau neatsivers žavinkystės politikai. Ir tikrai tuo tikiu. Ir dėl to siekiu labai oficialiai įvertinti dabartinę situaciją. Mes užsakėme labai oficialią studiją, poveikio vertinimo studiją e, dėl dabartinės politikos, taigi rezultatai greitai pasirodys. Kol kas rezultato apie ateitį dar negavome, bet jau esame gavę e, rezultatus apie dabartinę žuvininkystės politiką. Taigi aš kreipiausi ir į tarybą, ir į komisiją. Uh, nes čia buvo užduotas klausimas apie politinę paramą. Taigi aš kreipiausi į komisiją ir pateikiau šios konkrečius faktus, tos konkrečius vertinimus ir tie faktai aiškiai parodo, kad jeigu toliau laikysimės dabartinės politikos, po dešimties metų, 2012-aisiais, tik šešios ar aštuonios rūšys iš 136 išteklių bus išsaugotos. Taigi čia yra oficialios studijos, tai čia ne kokia tai nevyriausybinė organizacija ar aplinkosaugos komitetas, kuris pateikė tokius skaičius. Tai yra oficialus komisijos užsakytas vertinimas, vertinime atskleisti rezultatai, taigi mes aptarėme situaciją ir komisarų kolegija pritarė tam, kad reikia paremti mano siekius įvykdyti radikalią reformą. Taigi laikas yra tinkamas, tačiau ir aš labai atvirai dabar kalbu. Komisija ketina pateikti pasiūlymą. Na ir aš labai aiškiai galiu pasakyti, kad pasiūlymas, mano pasiūlymas bus labai ambicingas. Aišku, pirmiausia pasiūlymą išklausys taryba ir parlamentas, abi institucijos. E, mano pasiūlymas bus pristatytas ne tik aplinkosaugos komitete, bet ir plenarinėme posėdėje, kaip jūs puikiai įsivaizduojate. Turėsime aptarti su visais e, nariais, visų jų parama bus būtina Bet aplinkosaugos komitetas, aš suprantu, kad yra labai aktyvus ir prašau jūsų paramos. Taigi kartoju, kad pasiūlymas bus ambicingas. Tai nebus kažkoks tai mažiausias bendras vardiklis. Iš visų mano gautų pasiūlymų. Na, o po to aš turėsiu kreiptis į tarybą. Ir ten reiks man dėrėtis. Ir turiu pasakyti, kad dėl to, kad čia buvo užduotas ir kitas klausimas dėl padėties taryboje. Atvirai sakau, kad ten daug sąjungininkų neturiu. Neturiu ypatingai kalbant apie tvarumą, kalbant apie vyriausybės, vyriausybių lygmenį. Ir čia problema yra ta, kad bendrai situacija yra tokia, kad vyriausybėms atstovauja žuvininkystės ministrai. Ir kartais ministrai, žuvininkystės ministrai, ir aš norėčiau tą dalyką akcentuoti, yra valstybių narių, kur jų žuvininkystės ministras yra ir aplinkosaugos ministras, tas pats asmuo. Ir net tada tie ministrai neremia realių aplinkosauginių pokyčių. Netgi tuo met, kai tai yra tas pats asmuo. O jeigu yra tik tai žuvininkystės ministras, situacija yra kur kas dar blogesnė. Įsivaizduokite, jie turi apginti savo portfelį, savo interesus. Ir aš kaip ir ne, nesiskundžiu ir ne, nekaltinu tarybos, aš tikrai nebandau visos kaltės suversti ant tarybos, kaip jau sakiau, ir dar kartą kartoju, tiesiog tai yra bendras požiūris, bendras institucinis požiūris. Ir pagal tą požiūrį mes turime skirti lėšas, turėti stiprius, didelius laivus, žvejoti daugiau ir daugiau. Ir po to, kas po to sumokame tam, kad to, ta žuvis būtų išmesta, išmetama atgal į, į vandenį. Štai tokia buvo mūsų politika likščioliai. Tai kogi aš galiu tikėtis iš tarybos? Iš tarybos aš tikiuosi, kad taryba lapkričio mėnesį, gruodžio mėnesį susės ir ten aš pateiksiu pasiūlymus, kokia, kokios galėtų būti kitų metų kvotos ir aš pasitelksiu tuos pačius vertinimus ir, ir statistinius duomenis, nes nieks, niek, nieks net ir netiki, net ir dabar manimi, kad situacija yra tokia. Liko 20 dienų iki tarybos posėdžio ir vis tiek jie netikė, mano, kad vis tiek bus tos dėrybos ir tos kvotos dalyjamos. Šimta tūkstančių tonų duokite man menkės, aš jums duosiu tiek tonų silkės ir panašiai, kad vėl tokios dėrybos vyks. Taip daugiau negali būti. Ir štai čia man ir reiks jūsų paramos. Mano ketinimas nuvykti į tarybos posėdį lapkričio gruodžio mėnesiais, kuomet reiks apsispręsti dėl kitų, kitų metų kvotų ir ten nusiųsti aišku signalą, pasakyti, štai pažiūrėkite, štai yra tokios maržos, kurios man rodo mokslininkai, aš galiu būti lanksti, galiu pasiekti gal maržos viršutinę ribą, bet nedaugiau. Negalime viršyti tos maržos. Ir negalime nekreipti dėmesio į mokslininkų žodžius Nes ir anksčiau taip yra buvę. Aš galiu pateikti konkrečių pavyzdžių, jeigu laiko bus, apie konkrečias rūšis, kur mokslininkai teigia, kad 10 tūkstančių tonų gali būti, o mes pasiekėme 20 tūkstančių tonų kvotos. Ir yra ministrų, kurie teigia, kurie yra aplinkosaugos ministrai taip pat, kurie nori tvarios žuvininkystės, kalba gražiai, o po to reikalauja vis didesnių kvotų kai kvotos yra dalyjamos. Taigi aš, aišku, man atsakomybė yra priešintis tokiai tendencijai. Ir aš tikrai noriu, kad jūs suvoktumėte, jog man būtina jūsų parama. Nes taryba tikrai nemėgsta radikalių pokyčių, galiu atvirai pasakyti, ir aš nenoriu jų kaltinti. Tai yra taip, kaip mes dirbome visą laiką, eilę metų taryboje. Ir turiu taip pat atvirai pasakyti, kad aš suvokiau, jog Du kartus jau komisija bandė vykdyti reformą. Tai nėra mano, mano kūrinys, mano idėjos. Jau du kartus komisija bandė reformuoti žuvininkystės politiką ir mums nepavyko. Taigi turime būti atsargus, turime dėrėtis ir taip pat turime siekti tų e, tikslų. Ir tą padaryti bus nelengva. Taigi dabar konkretus klausimai dėl mėlyna pelekė kiautunų. E, Aišku, tai, kas įvyko, buvo e, labai nuvilintys rezultatai. Ir Japonija mums aiškiai tada pasakė, visam pasauliu pasakė, kad mes turime pinigus, turime valdžią ir padarysime, kaip mums reikia. Na, tai, ką, tai kas dabar yra. Jokių sprendimų kol kas negalime keisti iki kito sitės e, susirinkimo konferencijos ir dabar vienintelis būnas, būdas yra aiketę visus įtikinti, uh, kad reikia klausyti mokslininkų. Kol kas apie konkrečiai apie kvotas pasakyti nieko negaliu, nes e, mokslininkų išvadų dar negavau. Gausiu tas išvadas šią savaitę ar kitą savaitę. Kai tik tai gausiu tas išvadas, e, vyksiu į Aikatą ir pasakysiu, kad reikia klausytis mokslininkų. Jeigu mokslininkai teigia, kad reikia mažinti kvotas, mes turėsime tas kvotas sumažinti. Ir taip pat esu pasirengusi uždaryti, už, nustabdyti žvejybą, jeigu nebus laikomasi kvotų. Dar vienas dalykas. Tas pats pasakytina apie visas nykstančias rūšis. Turime išsiaiškinti, kokios tos rūšys yra, kokia yra situacija ir parengti ilgus valdymo planus, ilgalaikius valdymo planus. Ilgalaikiai planai yra labai svarbi priemonė, tai yra vienintelis būdas įtikinti valstybės narės, kad jos su mumis bendradarbiautų. Nes maksimalus tvarus e, sužvėjotas kiekis turi būti numatytas ir tada galima numatyti šiek tiek laiko, kol valstybės narės pačios e, imsis pastangų ir pasieks tų tikslų. Aišku, ne, nelengva bus tą padaryti. Dėl mėlyna peliakių tūnų lapkričio mėnesį, kaip minėjau, Aiketas e, posėdžiaus Paryžiuje ir tuomet paybackas tai schema bus vėl e, aptariama, man ji nelabai patinka, bet turime laikyti savo sprendimų ir dar galiu pasakyti, kad ten vykstame su ambicingais pasiūlymais, tačiau turėsime įtikinti ir kitus. Taigi, vėl dar kai ką norėčiau paminėti. Kalbame apie Mėlyną Pelekius Tunus ir tai, kad ES, visi rašo, kad ES bando išsaugoti išteklius šios žuvies. Tačiau labai mažai kalbama apie kitas valstybės, kurios yra palei viduržėmio jūrą. Pavyzdžiui, yra Turkija, Libija, yra Tunisas, kurios irgi žvejoja, gaudo šią žuvį ir vienintelis būdas juos kontroliuoti yra įtikinti, kad AIKETAS kontroliuotų situaciją realiai, kad būtų įmamasi iniciatyvų kad būtų siekiama užtikrinti kvotų laikymasi. Ir kitą savaitę aš vykstu į Turkiją ir bandysiu įtikinti turkus, kad jie bendradarbiautų su mumis. Nes ten problemų tikrai yra nemažai ir, na, nežinau, ar man pavyks, bet bandome, turime kažkaip stengtis. Dėl veiksmų koordinavimo. Na ir mano pasiūlymas toks būtų, ponė pirmininkė, iš jūsų galiu tikėtis štai ko, kad mes dirbtumėme kartu ir kartu per jūrų erdvinį planavimą mes galėtumėme surasti sritis visose valstybėse narėse, tas zonas apibriežti konkrečias kurios turi būti saugomos dėl biologinės įvairovės užtikrinimo, dėl neršimo ir kitų priežasčių. Saugomos teritorijos turi būti apibrėžiamos. Ir tai yra labai svarbi priemonė, kurią turime pasinaudoti ir įrodyti valstybėms narėms, kad tokiu būdu e, galėtumėme kažkaip išsaugoti rūšis, nes konkrečiai kontroliuoti kvotas yra labai sunku, nes yra iš, išmetama, žu, išmetama žuvis, yra iškraunama žodis ir taip toliau. Bet jeigu nustatytumėme pavyzdžiui, tas saugomas teritorijas vienam ar dviem sezonam dėl neršimo ar panašiai, tuomet kontroliuoti būtų kur kas paprasčiau. Tai yra uždara teritorija ir ją kontroliuoti būtų lengva. Tiesiog ten negalima žvejoti ir viskas. Taigi aš manau, kad e, tokiu būdu mes galėtumėme kartu įtikinti vyriausybės per jūrų erdvinio planavimo direktyvą būtų galima apibrėžti tas saugomas zonas ir tada nustatyti taisyklės, kaip būtų galima jas išsaugoti. Dabar dėl regionalizavimo ir atitikimo. Tai liečia ir kitą temą. Atitikimas yra sudėtingas dalykas, nes tai liečia ir kitas politikos rytis. Tikimės, kad gyvenimas bus geresnis, tačiau turime naujų ginklų. Turime reglamentų, kurie suteikia komisijai daugiau galimybių užsitikrinti finansavimą iš žuvininkystės sektoriaus. E, baudžiant tas valstybės narės, kurios nesilaiko taisyklių. Tai yra naujas ginklas, aš juo naudosios nuo sausio pirmos dienos, man tai yra nauja priemonė. Kitas dalykas, regionalizavimu bandysime padidinti sektoriaus galimybės ir regiono galimybės. Kaip puikiai žinome, regionai gali geriau užtikrinti atitikimą. Nes regionai žino, kas vyksta vietoje. Jeigu yra nedidelė teritorija, tuomet tos, valdžio, tos teritorijos institucijos žino, kas vyksta ir gali siekti, jeigu aišku yra pakankamai noro, gali reikalauti siekti atitikimo. Štai taip mes įsivaizduojame tą regionalizavimą. Na ir dar viena pastaba. Dėl žavininkystės partnerysčių susitarimų Tai yra mūsų išorės politikos e, aspektas. Jau minėjau, kad reiks tas vertybės išplėsti per išorės politiką, jas e, perkelti. Turime įtikinti kitas valstybės narės, kurios eksportuoja mums žuvį, kad e, jie turi irgi žvejoti tvariai, Ir mums reikia, aišku, etikečių apie tai, kad žuvis yra sužvėjota tvariai, kalbant apie importuojamą žuvį. Ne tik mūsų žuvis turi būti taip ženklinama, bet ir importuojama žuvis. Aš su ponu Degucht e, apie tai kalbėjau, komisaras atsakingas už priekybą, mes dirbame šiuo klausimu ir aš tikiuosi, kad įtikinsiu ir mes čia parengsime bendrą iniciatyvą. Na ir dar vienas dalykas bendros žuvinkystės partnerystės sutartys. Mes norime, kad e, tos sutartys būtų susijusios su pertekliu, pertekliumi, kad ten būtų galima žvejoti, bet na, ne visuomet tai yra paprasta, yra problemų su vietos žmonėmis. Ir vienas didžiausių susitarimų, antras pagal dydį su Maroku, yra pasirašytas. Ir šiame susitarime yra protokolas, kuris baigia galioti sausio pabaigoje. Ir kol kas Aš dar nesėmiu iniciatyvos atnaujinti tą protokolą, nes Maroko vyriausybė nebendradarbiauja ir neteikia duomenų apie naudos gavėjus e, vietos bendruomenės e, vakarinėje Maroko dalyje. Apie juos informacijos negauname. Na ir mes norėtumėme, kad ta situacija būtų išspręsta palankiai. Aš Marokui daviau paskutinį laiko terminą, iki kada jie gali mums tos duomenys pateikti. Ir pristatysiu savo pasiūlymą, konkretų pasiūlymą e, žuvininkystės komitete e, po dviejų savaičių. Konkrečiai pristatysiu situaciją, kokia yra su tuo susitarimu, su tuo protokolu, nes kol kas situacija mūsų tikrai netenkina. Ir tai sakau dėl to, kad noriu Jums na, pasakyti, jog situacijo, su situacija nesitaikstysime, reikia situaciją keisti. Na ir aš tikiuosi, kad per žuvininkystės politikos reformą bus numatytas naujas skirsnis dėl išorės politikos ir žuvininkystės susitarimų. Toks skirsnis, pagal kurį būtų galima užtikrinti ir žmogaus teisės, žmogaus teisų laikymasi tose valstybėse, kur mes žvejojame. Ir tai taip pat, kad būtų laikomasi susitarimų ir kad pinigus gautų tie realūs naudos gavėjai o ne jie nusėstų kažkur kitur. Uh, labai ačiū. Tikrai pamatėme, kiek daug aspektų apima ši politika. Na, ji paprasta, ji nedidelė, bet labai sudėtinga, sako komisijos narė. Taip, labai įspūdinga išklausyti jūsų atsakymų. Matome, kad beveik visi nori pasisakyti, sulaukime didelio susidomėjimo. Žilpanijo, dvi, trys minutės kiekvienam. Prašom. Euh, Labai trumpai kalbėsiu, nes norėjau paklausti jūsų dėl Maroko. Jūs patys jau palėtėte tą temą apie žininkystės sutarties pratesimą su Maroku. Sutartis baigėsi 2011 sausio mėnesį, kaip jūs sakėte. Ir E, per vykusi Liepos mėnesį posėdį Jūs sakėte, jog priimsite sprendimą rūpiučio pabaigoje, kadangi dabar jau baigėsi rugsėjais, tai aš kaip tik ir norėjau Jums pasiūlyti pakomentuoti e, padėtį. 28 rugsėjo diena jau ir Jūs ką tik tai sakėte, kad po dviejų savaičių e, visą tai turi įvykti. Aš susitiksiu šį šeštadienį su Maroko žvaninkystės ir kultūros ministru. Aišku, aš sustiksiu su juo dėl kai kurių kitų e, politinių ir asmeninių sumetimų, bet e, turint omenyje, kad aš šeštadienį jį matysiu, tai aš galiu jums padėti. Tai yra, kad galbūt e, galėčiau, taip sakant, jam nusiųsti tam tikrą signalą, kadangi jūs ką tik tai mums pasakėte, jog priimsite sprendimą po 15 dienų maždaug. Šito klausimu. Tai yra tam tikras pasiūlymas jums, nes turint omenyje, kad mūsų santykiai gana specifiniai, kad, kadangi jo santykiai su Maroku yra gana specifiniai, jo žmona marokietė, tai Radvilė Markūnaitė dabar. Komisarė, dėkui už Jūsų pristatymą. Mano klausimas bus susijęs su tokiu konkrečiu dalyku. Tai yra, kad rugsėjo pradžioje Europos komisijos siūlymų Baltijos jūroje padidinti žvėjojamos menkės kvotos. E, nepaisant visko, šis sprendimas argumentuotas mokslininkų pasiūlymais, tačiau visgi Baltijos jūra yra viena užterščiausių ES jūrų, sparčiai veikiama eutrofikacijos proceso ir sparčiai nyksta planktonas, tai būtinas žuvų mytybai. Yra pastebėta, kad sugaunamos žuvis yra kur kas lėsesnės nei anksčiau. Ir genotoksiškumas žuvise, su, kurios yra sugautos tam tikrose Baltijos jūros vietose, viršyje e, normas tūkstančius kartų, kai kuriuose net devynius tūkstančius, tai yra baisų skaičiai. Ir ar primdami šį sprendimą jūs atsižvelgėte į tokią situaciją ir ar turėjote tokios informacijos? Ir aš suprantu, kad kalbant apie taršą, valstybės narės e, turi padaryti daug namų darbų, bet galbūt Europos komisija čia kažką irgi galėtų pasiūlyti. Ir e, reforma žuvininkistės viskas tvarkoja tos politikos, bet tikrai ES vandenys yra smarkiai užteršti ir kalbant apie žuvų kokybę, jeigu taip galima išsireikšti, kyla, kyla daug tokių nuogastavimų. Ar galėtumėt pakomentuoti? Ačiū. Dankeschön. Dann äh, haben wir. Ähm, Labai ačiū. Äh, Fransuas, prašom. Si, monsieur le président, madame le commissaire. Pone pirmininkė, pone komisarė, jūs jau daug dalykų pasakėte gan įdomių ir aš tiesiog norėčiau sugrįžti prie to, kad e, likščioliai dėl e, išteklių eikvojimo e, perdėm intensyvios žuvininkystės ir to, kad nėra laikomasi kvotų, dažnai uh, parama yra skiriama ne tik tvariai žuvininkystei ir laivų, laivynui e, išlaik, išlaikyti. Ir mums gan sudėtinga yra užtikrinti biologinę įvairovę, įvairių rūšių išsaugojimą. Ir išsaugoti darbo vietas, dėja darbo vietų nuolatos mažėja, prarandame ir uh, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reiktų pamastyti apie e, pakrančių laivynus, mažus laivus. Jūs apie tai kalbėjote, juos reikia išsaugoti. Tai yra laivai, kurie dalyvauja ekonominėme gyvenime, suvaidina svarbų vaidmenį. Ir jau dešimt metų matėme didžiulę neligybę tarp pakrančių laivų ir pramoninės žvejybos laivų. Ir dėja pakrančių laivai yra aukojami tos komercinės žuvininkystės labui, pramoninės žuvininkystės labui. Na ir norint užtikrinti tvarumą, turime apie tai pamastyti, pamastyti apie tokią pakrančių žvejybą ir palaikyti tą pakrančių žvejybą. Taigi, kokį vaidmenį jūs skiriate akvakultūrai? Uh, akvakultūra tarsi yra tam tikra panasėja, bandant atkurti nykstančias rūšis arba išsaugoti tam tikras gležnas rūšis. Ir matome, kad e, akvakultūros valdyme yra tam tikrų problemų susijusių ir su sanitarija, sanitariniais dalykais, valdymu tos akvakultūros. Taigi aš tiesiog norėčiau sužinoti, ar jūs mastote, kokį poveikį, aplinkosauginį poveikį daro akvakultūra mm, šioje srityje ir taip pat, kaip jūs e, vertinate tos, mes kalbėjome apie žuvininkystės susitarimus, kaip jūs vertinate tai, kad būtent mūsų pat, pat, pačių žvėjai yra aukojami kitų žvėjų labui? Krostet e, Marita Ulsko. E, dėkoju, Fransuas Krostet. Prašom. Dėkoju už e, tai, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Norėčiau pasakyti, jog žuvininkystė mums yra labai svarbi sritis ir e, mums kaip komitetui taip pat yra labai svarbus klausimas. Aš e, labai susidomėjusi klausiausi jūsų komentarų ir situacijos apibūdinimo. Aišku, yra ir politinė atsakomybė, kuri tenka žininkystės ministrams. Tačiau kartais vis dėlto yra neigiama ta katastrofiška realybė, kurioje mes atsidūrėme. Aišku, čia yra daug klimatinių e, faktorių, tačiau yra daug politikų, kurie ir toliau neigia tą realybę ir kvestionuoja, kad tą, tą teiginį, kad padėtis yra e, tokia rimta. Ir iš tikrųjų, iš tikrųjų dar yra daug politikų, kurie nepripažįsta problemų rimtumą, tų problemų, kurios iškyla šiame sektoriuje. Aš norėjau pateikti jums varių klausimų, iš esmės juos jau yra atsakyta. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs e, sakote, jog jūs pageidaujate bendros, globalios reformos. E, tuo būdu bus atsižvelgiama ir į Baltijos jūrą ir jos problemas. Kaip jūs žinote, nemažai valstybių yra išsidėščiusios aplink Baltijos jūrą. Žinote, kad Baltijos jūros padėtis yra tikrai katastrofiška yra daug e, problemų tame regione. Baltijos jūra yra uždara jūra, stagnuojanti jūra ir, aišku, tas problemas reikia spręsti globalios strategijos kontekste. Reikia taip pat nepamiršti, kad e, žvėjai mums teikia maisto produktus nuo seniausių laikų ir dabar dėl įvairių priežasčių jiems gali tekti atsisakyti savo veiklos. Buvo kalbama apie laivus, apie pakrančių e, žvėjus ir nedidelio masto žvejybę. Ką bus įmanoma padaryti, apsaugant šią sritį? Galbūt bus e, siūlomos programos, e, kurios leistų ir toliau tiems e, žvėjams išlikti pakrančių e, zonoje. Galbūt jie gali taip pat pereiti prie kitų veiklos rūšių. Ar jūs jau pagalvojot apie kažkokias alternatyvinės galimybės jiems, ar, ar yra konkrečių pasiūlymų? Dėkuoju, ponia Gardinį. Dėkuoju, ponia pirmininkė, dėkuoju komisijos nariai. Aš labai atidžiai klausiausi pasisakymų, kadangi esu italė, mes turime labai didelės pakrantės, labai ilgas pakrantės. Ir žvejyba mums yra iš tikrųjų labai sena veiklos sritis. Galbūt yra per anksti, tačiau aš norėčiau paklausti dėl paprastojo tūno. Galbūt jau yra fiksuojamos, fiksuojami kažkokie konkretus skaičiai, tonos, kadangi tai yra e, tokie ištekliai, kuriuos mes naudojame labai ilgai. Galbūt aš blogai e, supratau, tačiau atrodo, jog politikos esmė daryti taip, kad tak būtų siejama su e, ekosisteminiais e, dalykais ir yra kalbama apie veiksmingesnius e, padargus. Tačiau galbūt čia kai kurie dalykai apverčiami aukštyn kojam, todėl kad e, kartais kaip tik dėl nedekvačių instrumentų naudojimo kildavo problemų. Mano klausimas būtų toks. Ar jau galime pasakyti, kuomet kai kurių e, rušių išteklių atkūrimo planai konkretus jau bus e, pateikti, ar čia kas nors konkretaus daroma. Taip pat kitas dalykas susijęs su laivynais. Dabar padėtis yra tokia, jog e, priemonės reglamentuoja pagalbą, tačiau čia visiškai neskiriami įvairūs laivai. Tai yra E, tie nedideli pakrančių laivai, kurie Italijoje ir Europoje sudaro galbūt 80 procentų e, šalių laivynų sudaro. Ir jie neatskiriami nuo pramoninės e, žuvininkystės laivyno laivų. Jie traktuojami vienodai. Ir todėl, man atrodo, tuo būdu daroma žala žvėjų bendruomenėms. Aš labai palankiai žiūriu į bendro, bendrų rinkos e, organizacijų peržiūrimą bei e, į tai, kas siūloma ženklinimo srityje. Man atrodo, jog yra taip pat šitame kontekste ir kita problema, tai yra pirmą kartą parduodamos žuvies svorio e, problema ir šitie e, su, su to susiję aspektai. Toliau, dėl būsimo finansavimo, jūs sakėte, jog e, bus fiksuojamas tam tikros taisyklės. Tos taisyklės bus taikomas nuo sausio pirmosios dienos ir bus taikomas toms valstybėms, kurios ir yra numatytos sankcijos, kurios toms valstybėms, kurios nesilaikys tų taisyklių, tai yra bus finansavimas nutraukiamas. Aš norėčiau e, paklausti, ar ir toliau išliks ta paramos sistema žavininkystė, kuri buvo iki šiol. Dėkoju. Satuhasi. Dėkoju. Labai ačiū gerbiamai komisijos nariai už tai, kad atvyko padiskutuoti su mumis ir kalbėjo labai atvirai. Norėčiau e, pakalbėti tuo pat klausimu kaip ir ponia Morkūnaitė dėl per didelės žvejybos Baltijos jūroje. Daugeliu atveju mes kalbame apie Atlanto arba Viduržėmio jūrų žvejybą, tačiau per didelis žuvų žvejojimas Baltijos jūroje yra susijęs su ypatingomis problemomis. Yra sugaunama per daug lašišų ir tai reiškia, jog Dėl to sumažėja pajamos ir verslo galimybės vietos bendruomenėms gyvenančioms šalia upių, kuriomis šios žuvys plaukia neršti. Aš gavau daugybę elektroninio pašto žinučių iš žmonių gyvenančių šalia Tornio upės ir jie tikrai yra nepatenkinti dėl to, kad yra per daug sužvejojama lašišų Baltijos jūroje. Buvo apskaičiuota, kad visos visuomenės e, žuvų ekonominė vertė tampa šimtų procentų mažesnė, e, sugaunant žuvis upėse palyginus su jūroje sugotomis žuvimis. Kita problema susijusi su per didelė žvejyba Baltijos jūroje yra eutrofikacija. Netaip gerai žinomas faktas Europos parlamente yra tai, kad Baltijos jūra yra viena iš labiausiai užterštų jūrų visame pasaulyje. Ir didžiausia problema čia yra eutrofikacija. Didelės žuvis, grobonės yra tos problemos dalis nėra pakankamai didelių grobuonių, eidančių tokias žuvis kaip silkės, kurios dėl to, kurių dėl to prisiveisia per daug, užauga per daug planktono ir dėl to Baltijos jūros paviršiuje atsiranda toksiški žali dumbliai, kurie žydi vasaros laiku. Ir tai iš tikrųjų labai pavojinga. Taigi man būtų įdomu sužinoti, kokiu planu turite, kad kovotumėte su konkrečiomis per didelės žvejybos problemomis Baltijos jūroje. Ačiū. Merci. Julie Gelling. Thank you, Chairman. Um, Dėkoju. Pirmininkė, komisarė, žinau, kad jūs savo įžanginėje kalboje kalbėjote apie nedidelio masto žvejybos sektorių. Ir man įdomu išgirsti, galbūt galėtumėte šiek tiek plačiau pakalbėti apie tai, kokia yra padėtis šioje srityje ir kaip jūs dabar matote e, diferencijuoto režimo e, ateities perspektyvas, kadangi aš manau, jog šis klausimas yra svarbus, ypač kalbant apie tradicinę pakrančių žvejybą, kurią minėjo kiti. Mano kitas klausimas yra susijęs na, sakyčiau, su tuo, jog galėčiau sunkiai bet atstovauti Britanijos žvėjams, jeigu nedaryčiau nuorodų tai, taip pat ir į Islandiją ir Fererų salas. Nesitikiu, kad jūs detaliai kalbėsite šiais klausimais, tačiau susikoncentruokime ties sunkumais susijusiais su išoriniais susitarimais ir su tuo, jog reikėtų priversti partnerius laikytis kvotų. Sunkumai, su kuriais dabar susidurėme e, su Islandijos ir Fererų žvėjais e, yra susijęs su kvotų sumažinimu, kuri, kurios yra per didelės. Ar galėtumėte užtikrinti, kad jūs nustatysite daug griežtesnės taisyklės ir netgi būdus, kuriais tas taisyklės reikės įgyvendinti? Ačiū. Dėkoju. Teodoras Kanakakis, prašom. Kyrie Pitropė. pane komisijos narė. Dėkojame Jums už Jūsų e, puikų pristatymą e, šios ryties dokumentų. Turiu keletą klausimų. Čia pakrančių žvejyba yra prieš pastatoma pramoninė žvejybai. Buvo taip pat kalbama apie upių žvejybą. Aš Visų pirma, galvoju čia apie ypač turistinius regionus, turistinės vietovės. Nes realybė yra ta, jog tos žuvis, kurios yra žvejojamos pakrantėse ir turistiniuose regionuose, yra e, labiau e, vertinamos žuvis. Mes turime apsaugoti tą tradicinę pakrančių žvejybą, e, apsaugoti ją nuo pramoninės e, žvejybos, todėl kad e, ištekliai nėra begaliniai. Net ir oro ištekliai mūsų planetoje, kaip paaiškėjo, yra taip pat nebegaliniai. Tuo tarpu žuvininkystės rytyje matome kai kurias tendencijas, kurios e, e, turi neigiamą įtaką gerbuviai. Aš taip pat noriu paliesti pernelik didelį antibiotikų naudojimą akvakultūros sektoriuje. Pernelik didelis antibiotikų naudojimas yra susijęs su įvairiais pavojais ir su didelė rizika. Mes su panašiamis problemomis susidurėme taip pat ir ligoninėse. Tačiau e, ne tik kalbant apie žmogaus sveikatą, iškyla ši, šitų problemų, be kita ko, jų iškyla, kaip e, sakiau, ir akvakultūros rytyje. Ir kartais yra sunku atskirti tas žuvis, kurioms reikia duoti antibiotikų nuo tų žuvų, kurioms nereikia šitų vaistų ir tais atvejais antibiotikai yra skiriami visoms žuvims. Manau, kad e, čia reikėtų daugiau kontrolės ir reikėtų taip pat pagalvoti apie tam tikras sankcijas. Reikėtų taip pat užtikrinti tinkamą teisės aktų įgyvendinimą. Nežinau, ar regionalizacijos aukštas laipsnis čia bus tinkamas sprendimas. Regionų politinė sąranga Čia taip pat svarbus aspektas. Mes žinome, kad e, žonikistės sektorius taip pat daro tam tikrą spaudimą toms e, struktūroms. Bet šiame sektoriai turime galvoti ir apie visus tos jautrius faktorius bei žmogaus veikatą. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Labai gaila, kad kalbam daugiausiai apie kvotų sumažinimą, apie e, žaninkystės e, zonų mažinimą. Aš norėčiau, kad būtų plačiau pakomentuojami galimi pasirinkimai šioje srityje. Žinome, kas e, atsitinka, kuomet e, žuvis yra iškraunamos ir kuomet e, į tinklus patenka ir didelių, ir mažų žuvų, tos mažos žuvis paskui išmetamos atgal į jūrą, tačiau jos dažniausiai jau būna nebegyvos e, žuvis, todėl kad tinkluose jos yra suspaudžiamas, sutraiškomas. E, ir vis dėlto tos mirusios mažos žuvis turi būti išmestos atgal į jūrą. Tai ką mes turime daryti? Ar turime tobulinti sistemą, e, turėtume, turėtume kažkaip atskirti tas, tas žuvis, e, žvejodami jas. Norėčiau taip pat pabrėžti, jog e, turint omenyje sutartis su kitomis valstybėmis, turiu galvoje ne tik tai viduržėmio jūros valstybės, bet ir uh, E, Norvegija, pavyzdžiui, Norvegija ir toliau žvejoja banginius. Čia buvo kalbama taip pat apie skumbrės e, visiškai nesenai. Manau, kad visos tos valstybės turi laikytis bendrų taisyklių. Ar yra įmanoma numatyti tam tikrą sistemą, kur apsaugotų naršymo zonas jūroje, kad būtų palengvinta reprodukcija tos ar kitos rušies. Nes to būdu mes galėsime iš keleto tūkstančių mailiaus žuvyčių reprodukuoti taip tos išteklius, kad jie taptų pakankamai dideli. Ir jūroje galėtume visą tai daryti ir tai galėtų būti, man atrodo, įdomi mintis, kurią būtų galima realiai įgyvendinti. Dėkoju, kitas kalbėtojas Engurt. Dėkoju pirmininkė, Dėkoju ir komisijos nariai už tai, kad atvyko čia ir labai aiškiai papasakojo apie savo darbo tvarkę. Aš turiu labai konkretų klausimą susijusiu su dabartinė OSPO konferencija, kuri šiuo metu vyksta Norvegijoje, kaip jūs tikriausiai labai gerai žinote. Ir paskutinė naujiena yra tai, jog turime penkias naujas jūrinės saugomas teritorijas. Tai yra labai svarbu, nes tai yra pirmosios e, taip toli jūroje esančios saugomos teritorijos. E, kadangi ES yra tos organizacijos narė, mano klausimas būtų, ar jūs turite konkrečių e, politinių veiksmų siekiant įgyvendinti e, šių teritorijų apsaugojimą ir man būtų labai įdomu išgirsti, kokios būtų jūsų mintys susijusios su tuo, kaip įgyvendinti šią politiką, kaip mes galėtume gauti konkrečių rezultatų iš šio Norvegijoje pasiekto susitarimo. Well, thank you, Madam Dėkoju, ponė komisarė, kaip pastebėjote, susidomėjimas jūsų tema yra didžiulis. Taip, aš tikiuosi, jog sugebėsiu atsakyti į daugumą klausimų. Pradėkime nuo Maroko. Jūsų informacija yra labai teisinga, jūs esate labai gerai informuoti. E, žinau, e, kad e, taip pat man reikia daugiau informacijos iš Maroko vyriausybės, dėl aplinkosauginio susitarimo, ypač kalbant apie vakarinę Maroko dalį. Ir taip pat dėje, turiu pasakyti, nesulaukiau kol kas atsakymo. Ir komisijai nebuvo patiktas joks atsakymas. Taigi dabar aš ir vėl susisieksiu ir išgirsiu, jo galbūt dar reikia šiek tiek daugiau laiko. Tačiau galbūt galėsime nustatyti kitą datą ir pamatysime, kas nuvyks, įvyks. Galbūt mes gausime daugiau informacijos, tačiau jeigu negausime atsakymo, turėsime sustoti tai yra labai aišku. Priežastis, kodėl atidėjome savo sprendimo prieimimą, yra tai, jog mes norime įtikinti visus ir ypač valstybės narės, kurios yra susidomėjusios šiuo susidarimu, ypač Ispanija ir Prancūzija ir taip pat kai kurias kitas valstybės, kurios domisi šiuo susidarimu su Maroku. Taigi mes turime jas įtikinti, kad mes išmėginome visas priemonės, siekiant pasirašyti šį protokolą. Taigi žinia yra labai aiški. Mes išsiuntėme laišką ir mums reikia tokio susitarimo. Taigi, šiaip ar taip, mes turime tokią būtinybę ir jie privalo pateikti mums tokią informaciją. Tai yra parašyta susitarime. Ir Aš neprašau tik tai to, ką pati sugalvojau. Tai yra nustatyta susitarime, kad jie turi pateikti mums įrodymus apie šio susitarimo tikruosius naudos gavėjus. Taigi, jeigu jūs pateiksite šią žinią, praneškite mums naujienas, kokias tik sužinosite ir dėkoju jums iš anksto už tai. Toliau kalbant apie išorinius santykius, kalbant apie Islandiją, Fererų salas, Girdėjome diskusiją taryboje šiuo klausimu, kaip galbūt žinote, ir problema čia yra labai aiški. Islandija gaudo skumbrės, taip pat ir Fererų salose jos yra gaudomos ir vienašališkai buvo padidinta skumbrių kvota. Nebuvo jokios informacijos, jokių laiškų pateikta apie tai. Pavyzdžiui, Fererų e, salos yra maža valstybė ir uh, kvotos buvo padidintos tris kartus palyginus su tuo, kas buvo prieš tai. Taigi tai yra didžiulis padidėjimas ir mes tam negalime pritarti. Mes turime dėrėtis dėl to. Ir būtent tai ir darome. Tačiau dabar gavau įgaliojimus iš tarybos, kad turime diskutuoti dėl to. Tačiau tikiuosi, jog taip nebus. Tačiau jei Islandija ir Fererų salos ne neatsijims lankščios pozicijos, mes imsimės visų priemonių reaguoti. Tai reiškia, jog gali būti, kad mes analizuosime žuvininkystės susitarimus, kuriuos pasirašėme su tomis valstybėmis. Tai yra labai rimta problema ir taip yra ne tik dėl skumbrių, tačiau tai gali sukurti precedentą mums. Taigi, jeigu ES nori apsaugoti žuvų išteklius ir užtikrinti mūsų pramonės laikymasi taisyklių, mes privalome reikalauti iš savo sąjungininkų, iš savo kaimynų laikytis mūsų taisyklių. Taip pat mes labai norėtume, kad Islandija laikytųsi ES teisino. Kaip žinote, šiuo metu vyksta Islandijos uh, įstojimo į ES procedūra. Mes nenorime to priminti, tačiau privalome priminti, kad turime laikytis teisyno. Kalbant apie Baltijos jūrą, aš buvau ten ir pati mačiau Baltijos jūrą ir diskutavau su daugybė žmonių, taip pat diskutavau ir su žvėjais ir suprantu, jog yra daugybė problemų. Jūs jau minėjote daugybę iš jų ir jos yra susijusios su pono Potočniko kompetencijos sritimi. Nenorėčiau žengti į jos sritį, tačiau galiu pasakyti tai, jog kalbant apie žuvininkystę turiu laikytis mokslininkų informacijos, kadangi tai man suteikia tikrą pagrindą. Taigi, jeigu laikysiuosi mokslininkų duomenų, aš būsiu patikima. Ir galiu Jums pasakyti, jog buvo tik išimtis, kai mokslininkai pasako, jog mes galime padidinti kvotų dydį Baltijos jūroje, kadangi žuvų ištekliai yra sveiki. Aš negaliu kvestionuoti mokslininkų duomenų. Žinoma, nenoriu nuvertinti ir jūsų požiūrio, tačiau aš turiu taisyklę, kurią remdamasi privalau laikytis mokslininkų duomenų. Mes turime daugybę konfliktuojančių interesų šioje srityje, todėl aš nusprendžiau laikytis mokslininkų informacijos. Jei tinkamai prisimenu, tai yra 10 procentų padidėjimas, tačiau mes taip elgiamės dėl to, jog taip mums patarė mokslininkai. Taigi Baltijos jūroje turime tokius silikių išteklius, kitų žuvų išteklius, kurių kvotos buvo sumažintos. Tai reiškia, jog aš turiu įtikinti e, tam tikrus suinteresuotus atstovus, jog jie turi dirbti su manimi. Taigi aš manau, jog mes turėsime surasti sprendimus dėl Baltijos jūros e, strategijoje, kurią mes turime e, pasirašytą dėl Baltijos jūros. Taip pat mes turime bendradarbiauti su aplinkosauginėmis komisijos tarnybomis kartu su ponu Potočniku, kadangi, kaip jau buvo minėta, E, yra tokių problemų kaip eutrofikacija, kuri yra susijusi su pono Potočniko kompetencijos sritimi. Taigi galiu pasakyti tik tiek, jog turime elgtis labai atsargiai dėl Baltijos kvotų e, Baltijos jūroje. Tačiau turime tą grįsti moksliniais e, duomenimis. Toliau, mes privalome reorganizuoti, reorganizuoti žuvininkystės sektorių. Kaip jau sakė gerbiami nariai, mes Pavyzdžiui, anksčiau skiriame daugybę lėšų, tikrai labai daug lėšų laivų pavertimui metalo laužų, o vėliau skiriame naujus laivus, tačiau jie neturėjo ko žvejoti, nebuvo žuvų. Taigi dabar situacija pasikeitė ir mes ketiname skirti naują finansavimą tik žalijai politikai, siekiant, kad laivai tinkamai laikytųsi taisyklių, kurių, kurias mes turime, štai ką mes darysime. Mes priėmėme sprendimą, jog nebefinansuosime e, laivų E, pavertimo metalo laužų. Taip nebebus ateityje. Nėra jokio kito kelio. Nebus skiriamas toks finansavimas. Taip pat privalome reformuoti bendrąją rinkos, e, bendrąją jūrininkysės organizaciją. Mes nebegalime skirti daugiau lėšų žvejams tam, kad jie verstų žuvis į jūrą. Tai yra nepriimtina, mes privalome sustabdyti tokią praktiką. Ką galime padaryti? Galime išlaikyti tas lėšas ir padėti gamintojų organizacijoms. Būtent joms, jeigu jos yra tinkamai organizuotos, jeigu jos turi tinkamus išteklius žuvų saugojimui, tinkamą informaciją ir gali pardavinėti žuvis. Tokios sistemos mintis yra tokia. Mes norėsime, kad mūsų žvėjai galėtų žvejoti tik tokias žuvis, kurios galės būti pardavinėjamos už gerą kainą mūsų vartotojams. Tokios žuvis turi būti skiriamos vartojimui. Tai bus geriausias sprendimas, tačiau iki jo turėsime eiti žingsnis po žingsnio. Taigi mes neskirsime lėšų žuvų vertimui atgal į jūrą, skirsime lėšas saugojimo mechanizmams ir rinkos politikos kūrimui tam, kad žinotume, kada galima žvejoti, kur galima žvejoti ir taip toliau. Taip pat mes sieksime užtikrinti lygias žaidimo taisyklės. Nesu įsitikinusi, ar pavyks tą padaryti, nes tai nėra mano kompetencijos sritis, tačiau bent jau mėginsime sukurti bendras žaidimo taisyklės tarp toms žuvims, kurios yra sugaunamos mūsų jūrose ir toms, kurios yra importuojamos. Taip pat tą patį galima pasakyti apie ženklinimą. Esu visiškai įsitikinusi, kad Europos vartotojas norėtų turėti šviežią žuvį, kuri nebūtų atšildyta žuvis sugauta Europos Sąjungoje. Jis gali mokėti daugiau už tokią žuvį, jeigu jis gauna tinkamą informaciją. Kalbant apie mažo masto žvejybos įmonės, turiu Jums priminti, kad mes atlikome tam tikrą diferenciaciją. Tai nebuvo lengva, aš aptariau tai taryboje ir valstybės narės, na, kai kurios iš jų, tačiau nedauguma, sprendžia šį klausimą ir dauguma, na, kaip tai pasakyčiau, nėra labai patenkinta tokia perspektyva, tačiau mes to laikysimės, kadangi daugiau mažo masto žvejybos įmonių galės žvejoti tvariau. Taip pat mažo masto žvejybos įmonės e, vykdo tinkamą įdarbinimo politiką, taip pat jos gali žvejoti pakrančių teritorijose ir tai yra labai svarbu tam, kad būtų išlaikyta ekonominė veikla mūsų pakrančių teritorijose. Mes dirbame šioje srityje su įvairiomis organizacijomis. Pone Lepeš čia nedalyvauja, tačiau jį veikia labai aktyviai, aktyviai šioje srityje. Šį savaitgalį mes vyksime į Škotiją, ieškodami sprendimų šiai problemai, susijusiai su mažo masto žuvininkistės įmonėmis. Pavyzdžiui, galbūt mes sukursime specialų finansavimą joms, galbūt skirsime specialią biudžeto eilutę šių įmonių finansavimui, teiksime ir kitų paskatų tam, kad jos galėtų e, įsigyti naują įrangą, naujus tinklus ir taip toliau. Taigi skirsime daugiau finansavimo. Taip pat galėsime apsaugoti jų žvejybos metodus, įvesdami labai griežtas taisyklės ir kontrolę didelėms pramoninėms žvejybos įmonėms. Kadangi tokios įmonės, galiu Jums pateikti tokią informaciją, pavyzdžiui, per vieną naktį jos sugauna tiek, kiek e, mažo masto įmonės, mažos žuvininkysės įmonės sugauna visoje toje teritorijoje. Ta pati galiu pasakyti apie akvakultūrą. Turiu pripažinti, kad mes nekreipėme per daug dėmesio akvakultūros sričiai, taip kaip turėjome tą padaryti. Ir dabar mes skirsime atskirą finansavimą akvakultūros projektams pagal naują reglamentą dėl akvakultūros, tam, kad užtikrintume, jog turėtume darnę, tvarę akvakultūrą, turėsime taip pat taisyklės reglamentuojančias gyvūnų gerovę, biotiką ir taip toliau. Tai yra klausimas susijęs su laikymusi. Ta turiu pripažinti, tačiau darome, ką galime, turiu pripažinti, kad laikymasi, laikymosi klausimus turime koordinuoti su valstybėmis narėmis. Nuo Liepos turime naują reglamentą dėl organinės akvakultūros. Tai yra naujas reglamentas, turime specialias taisyklės ir jau gavome projektų, e, kurie prašo finansuoti akvakultūros projektus. Tačiau sąžininkai galiu pasakyti, kad vyriausybėms e, reikia skirti didesnį dėmesį mažoms žuvininkystės įmonėms ir mažo masto žvejybai. Pavyzdžiui, žinome, kad yra, pavyzdžiui, viduržėmio jūroje, viduržėmio jūrą reglamentuojantis reglamentas ir po trejų metų perinamojo laikotarpio dabar mes jau turėsime įgyvendinti šį reglamentą. Ir jis yra labai tinkamas tūkstančiams žvėjų pakrantėse. Pavyzdžiui, Graikijoje mes turime tik 2-3 šimtus žmonių, kurie žvejoja, žvejoja didesniuose laivuose. Ir visos politinės partijos Graikijoje kreipėsi į mane tam, kad galėtų žvejoti tokiais dideliais laivais. Jie turi lobistų turi galių. Taigi aš iš tikrųjų manau, jog mes turime taikyti kitokį požiūrį mažo masto žvejybai. Toliau kalbant apie OSPA, mes ten susilaukėme sėkmės, žinoma, ponas Potočnikas ten dalyvauja, tačiau tai buvo tikrai didelė sėkmė ir dabar mums reikia užtikrinti, kad valstybės narės e, laikytųsi tų E, žuvininkystę saugančių teritorijų. Mes turime taip pat motivuoti kitas valstybės narės apibriežti tas teritorijas. Aš lankiausi Vokietijoje, kuri turi tam tikrų planų šioje srityje, taip pat ir viduržėmio jūros srityse. Kągi galime padaryti? Žinoma, turime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kadangi, na, tai nėra mano kompetencija, tačiau uh, Turiu pasakyti, kad privalau laikytis subsidiarumo principo. Tačiau, kaip jau minėjau, mes turime naudotis ES reglamentais. Jei galėsime įrodyti, kad produktas, kuris bus pardavinėjamas, e, yra reglamentuojamas pagal tą reglamentą, valstybė narė turės mums mokėti. Tačiau tą nėra taip lengva užtikrinti, netaip lengva taikyti sankcijas visiems. Taigi mums tikrai reikia jūsų paramos ir piliečių paramos tam, kad įtikintume vyriausybės imtis būtinų priemonių tam, kad būtų užtikrinamas taisyklių laikymasis. Ačiū uždėmesi. Much, Ačiū komisarė Jums. Man susidarė įspūdis, kad Jums pavyko atsakyti faktiškai visus klausimus, bent jau kiek man teko tų klausimų girdėti, tai yra neblogas pasiekimas. Grįšime, aš manau, prie vakarų Saharos klausimų greitai, nes tai irgi yra mums svarbus dalykai. Taigi ačiū. Well, The next issue on the agenda Kitas darbo tvarkės klausimas yra sveikatos priežiūra per sienas. Tarp valstybinė sveikatos priežiūra. Prašau, ponė Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų neliko daug gaila, kadangi kalba eina apie labai svarbų tekstą. Tačiau tikiuosi, kad tie, kurie pasiliko, yra būtent tie, kurie dirbs frakcijoms, frakcijų vardu. Uh, Na ir aš norėčiau priminti, kad kalba eina apie direktyvą, kurioje kalbama apie pacientų teisės į tarp valstybinės sveikatos priežiūros paslaugas. Nuo 2004-ųjų e, ši direktyva yra taikoma. Ir reikia pripažinti, kad e, skubos tvarka reikia priimti sprendimą, ko galima geresnėmis sąlygomis ir tas mūsų dabar kalendorius yra gan perkrautas, laiko yra nedaug. E, turime pasirūpinti Europos pacientais, kad jiems nereiktų daugiau prarasti laiko. Na ir aš trumpai priminsiu kontekstą, o po to perėsime prie konkretesnių klausimų, esminių klausimų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad yra pasirašytas susitarimas, dar jis buvo pasirašytas susitarimas pirmininkaujantis Ispanijai Na ir Ispanijai, pirmkančiai valstybė, nebuvo lengva pasiekti tą susitarimą ir, aišku, ta, tai yra didžiulė sėkmė. Na, 23 valstybės pritarė šiam susitarimui ir tik tai 3 prieštaravo. Na ir rugsėjo 13 dieną galiausiai oficialiai buvo patvirtintas šis susitarimas, jis buvo pristatytas parlamentui 15 dieną. Na ir kodėl laiko neturime daug? Dėl to, kad tarybai neliko daug laiko, nes susitarimas buvo pasirašytas pirmininkaujant Ispanijai ir šių metų rugsėjo 13 dieną galiausiai buvo susitarimas formaliai įteisintas. Taigi, koks yra direktyvos tikslas? Kalba eina apie tai, kad pacientų teisės turėtų būti aiškesnės. Buvo primtas Teisingumo teismo sprendimas ir kalbant apie pacientų tarp valstybių teisės į tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas ir socialinės rūpybos sistemą. Nes sudėtinga gauti kompensacijas e, už, gydimas, už gydimą, kuris vyko kitoje valstybėje. Na ir taip pat labai svarbu skatinti bendradarbiavimą, teikiant e, sveikatos priežiūros paslaugas valstybėse narėse. Reikia priminti vieną konkretų principą. Teisingumo teismas e, nekarta pripažino pacientų teisės į tokias paslaugas. Na ir mūsų vaidmo šiandieną tiesiog e, konkrečiame teisėkros tekste įtvirtinti tai, tuos principus, kuriuos pripažino Teisingumo teismas ir sustiprinti teisingumą ir užtikrinti, kad mūsų Europoje pacientai turėtų vienodas teisės. Kad nebūtų jokių neiškumų. Na ir pagal sutartį ta taisyklė, kuri galioja tvarkant socialinės rūpybos sistemas, atitenka valstybių narių kompetencijai ir kad atrodytų, kad mes e, neturėtumėme kalbėti apie šį tekstą. Na ir kokie yra esminiai dalykai. Pirmiausia, tekstas yra parengtas pacientų e, naudai. Pacientų, kuriems reikia gydimo. Ir nebūtinai kalba eina apie tuos pacientus, kurie siekia pigesnio gydimo. Nenorime sukurti sąlygų pacientų turizmui. Taigi, kalba eina apie direktyvos taikymo sritį, apriepti ir sąlygas, kurias tenkinant būtų galima kompensuoti už gydimo paslaugas, kurias pacientas gavo kitoje valstybėje. Taigi tai yra esminiai dalykai, kuriuos matome tekste. Uh, Taip pat svarbu užtikrinti e, tam tikrą nuoseklumą tarp dabartinės direktyvos ir reglamento numeris 883-2004, kur kalbama apie procedūrą, kaip būtų galima suderinti valstybių narių socialinės rūpybos sistemas. Visi žino tą reglamentą ES valstybės narėse, tas reglamentas yra gerai žinomas. Kitas esminis dalykas yra autorizavimas, leidimų uždavimas. Ankstinis leidimas gauti tas gydymo paslaugas. Mes esame, e, mes teigiame, kad ligon, gydimas ligoninėje, labai konkretus specializuotas gydimas arba gydimas, kuris kelia pavojų paciento gyvybei tokiam gydimui reikalingas iš ankstinis leidimas. Na, taryba nusprendė paprasčiausiai išplėsti e, sąrašą tų gydimo paslaugų, kurioms reikalingas iš ankstinis leidimas. Kalba eina apie, apie, apie tai kalba eina 8 straipsnėje. Ir tai, ką padarė taryba, mums nėra primtina. Mes e, nenorime, kad iš ankstinis leidimas būtų reikalaujamas tam e, tikrų gydimo paslaugų atžvilgių. Ir reikia galbūt konkretesnių e, paaiškinimų, kokiam gydimui tas iš ankstinis leidimas yra reikalingas. Nes priešingo atveju vėl kils bylos teisingumo teisme ir bus vėl e, grįžtama prie Teisingumo teismo ankstesnių sprendimų, taigi tikrai nenorime tokios procedūros. Taigi kokios sąlygos būtų e, reikalingos tam, kad būtų e, gaunant tą iš ankstinį leidimą. Reikalinga sukurti tokią iš ankstinio leidimų sistemą, kuri būtų taikoma tik tuo met, jeigu dėl tų iš ankstinių leidimo sistemų nukentėtų valstybės narės socialinės rūpybos sistema. Taigi per pirmąjį svarstymą dėl to balsavome ir taryba teigia, kad nėra jokių sąlygų, taigi taryba neteikia jokių sąlygų. Ir taip pat taryba ketina vėl įvesti dar daugiau teisinės sumaišties, e, dėl kurios teks vėl kreiptis į e, Teisingumo teismą ir kils naujos bylos. Ir priežastys, dėl kurių atsisakoma suteikti iš ankstinį leidimą. 59 pakeitime aš apie tai kalbu. Taryba numato daugiau priežasčių, kuomet gali būti atsisakoma suteikti tą iš ankstinį leidimą. Ir ten yra minimi bendrojo intereso dalykai, bendrojo intereso priežastys. Tačiau formuluotės yra tokios neaiškios, kad tikrai mes negalime palaikyti tokios pozicijos tarybos, negalime su ja sutikti, yra būtina fiksuoti labai aiškius atsisakymą suteikti tą leidimą kriterijus ir tokius kriterijus, kurios vienodai taikytų visos valstybės narės, nes jeigu taip nebus, tuomet vėlgi bus kreipiamas į teisingumo teismą ir vėl bus bylos. Tad e, jeigu e, kaip, kaip matote, paaiškinau tos pagrindinius aspektus. Yra taip pat ir kitų dar svarbių aspektų tačiau jie jau nebe tokie svarbus kaip pirmieji. Toliau, dar vienas dalykas - pacientų informavimas. Pacientai turi būti labai gerai informuojami. Kaip tai turi būti daroma? Per nacionalinius kontaktinius e, e, biurus. Jų vaidmuo labai svarbus, todėl kad e, jie turi pateikti pacientams visą įmanomą informaciją, aiškę, užtikrintą informaciją, patikimą informaciją. Ir parlamentas nori, kad tie nacionaliniai informaciniai biurai dirbtų koordinuotai ir kad nebūtų dubliuojamas jų darbas. Įsivaizduokit, kad e, pacientas yra priverstas kreiptis į 27 e, tokius biurus kiekvienai valstybėje atskirai. E, Ir e, tuomet kiekvieną kartą jam reikėtų kreiptis į vis kitos valstybės e, tokią struktūrą, o mes norime čia padaryti tikrą tinklą informacijos e, pateikimo ir šito klausimu mes taip pat nesutarėme su taryba, todėl kad taryba nori čia pateikti daug mažiau detalių negu mes O mes manome, kad tie informaciniai e, biurai turi būti nepriklausomi, kad tinkamai informuotų pacientus ir todėl mes pateikėme šitais klausimais tų pakeitimų, kuriuos priėmėme pirmojo svarstymo metu. Dėl kitų aspektų, dėl kurių iškylo kai kurių nesutarimų, yra tokie klausimai kaip teisinis pagrindas. Taryba nori, kad būtų dviejopas teisinis pagrindas, tai yra vidaus rinka ir e, visuomenės sveikatą reglamentuojantis straipsnis. E, Parlamentas siūlė tik tai visuomenės sveikatos nuostatomis čia e, pasiremti, tačiau mes galime sutikti ir su dviejopo, su dviejopo teisiniu pagrindu, tai, tai mums būtų priimtina ir tą klausimą išspręstume. Dėl taikymos ryties taryba mano, jog tiksliau taryba siūlo, jog ilgalaikis gydimas būtų išbrauktas iš taikymos ryties ilgalaikis gydimas, organų donorystė bei vakcinavimo kampanijos turi būti išbrauktas pasak tarybos. Mes manome, kad tai būtų priimtina atsižvelgiant į e, praeitos e, žiemos e, situaciją. Manau, kad galim su to sutikti tikrai. Tačiau tie pacientai, kurie serga retomis lygomis, turi turėti galimybę gauti kompensaciją tais uh, atvejais, kai gydimas nenumatytas e, jų nacionalinėje teisėje, kai toks kompensavimas nenumatytas, nes yra tokių retų lygų, į kurias neatsižvelgiama nacionaliniai teisė ir tuomet nereikėtų du kartus, taip sakant, pabloginti šitų pacientų padėties, nes jie negali būti gydomi savo valstybėje dėl šitų priežasčių ir tuomet mes neleistumėm to daryti kitoje valstybėje narėje, kur irgi nebūtų kompensuojamos tos e, paslaugos. Mes turime padėti tokiems pacientams, kurie serga retomis lygomis. Toliau, avansų mokėjimas bei iš ankstinis savanoriškas pranešimas. Europos parlamentas mano, kad iš ankstinis e, pranešimas turi būti teikiamas ir pacientai iš anksto turi mokėti tik tai tokią sumą, tokio dydžio avansą mokėti, kokį būtų mokėję savo valstybėje. Tarybos e, pasiūlyme nėra jokių tokio pavadžio nuostatų ir dėl to kyla sunkumų. Tuo tarpu pacientams šita nuostata yra labai svarbi, nes dabar nėra teisinio aiškumo dėl e, kompensavimo. Čia yra e, taikomos nacionalinės taisyklės. O mes manome, kad tai, ką mes siūlyma, suderinama ir su subsidiarumu, ir su e, pacientų teisų e, apsauga, nes antraip būtų diskriminavimas. Toliau, kai kurios valstybės narės pabrėžė e, pensininkų aspektą. Europos parlamentas nenori čia specifinių nuostatų. E, Tuo tarpu taryba nori įtraukti tokias nuostatas. Aišku, man atrodo, kad galbūt svarbu atsižvelgti kai kurioms valstybėms narėms į, šią, į šį specifinį aspektą ir manau, iš principo mes galim sutikti su tokiu reikalavimu, nes labai svarbu, kad mes nesudarytume kliučių susitarimui su taryba, susitarimo pasiekimui, nes tai yra gana, gana e, subtilus klausimas, bet iš principo jisai mums nekeltų problemų. Toliau, etikos aspektas. Žinau, kad kai kuriems mūsų kolegoms tai svarbus aspektas. Primenu, kad direktyva pri, pripažįsta tą laisvę, kurią naudojasi kiekviena valstybė narė, spręsdama, kokio pobūdžio gydimas turi būti tinkamas tuo ar kitu atveju. Šioje direktyvoje jokia nuostata neturi būti aiškinama taip, kad yra e, tie esminiai etikos dalykai pažeidžiami toje ar kitoje valstybėje narėje, tai pas, valstybės narės pozicija etikos klausimais. Tad e, manau, kad mes turėtume aiškiai pasakyti, kad dėl šitų aspektų neturi būti rūpinamasi, nebus e, problema. Toliau, neįgalus asmenys. Čia gali būti tam tikras kompensavimas tam tikromis sąlygomis esant, parlamentas numatė tokį dalyką, tuo tarpu taryba nepalaiko parlamento šiuo klausimu, nes taryba visiškai nemini neįgaliųjų ir mes negalim sutikti su tuo, kad nebūtų neįgalieji minimi. Toliau dėl e, pacientų tarpininko Europos lygmenių, kuris užsiimtų skundais, taryba nemini tokios galimybės parlamentas to pageidauja, kad būtų minimas toks dalykas. Aš asmeniškai nesu įsitikinus, kad tai yra labai svarbus klausimas, kad labai svarbu būtų sukurti tokį ombudsmeną Europos lygmenį užsimantį šitais klausimais. Nežinau, ar mes turime būtinai kurti tokį tokia, tokia institucija, kuomet iškyla tokio paudžio problemų, vargu ar tai bus tinkamas sprendimas. Toliau testai. Tyrimai pasienio regionuose. Parlamentas nori, kad tai būtų daroma. Parlamento atrodo, kad tai būtų inovacija, tuo tarpu taryba visiškai nemini šitų aspektų. Aš manau, kad uh, vis dėlto mes turime remtis konkrečia patirtimi šioje e, srityje, turime atsižvelgti į e, tuos tyrimus, kurie atliekami pasienio zonose, tai gali būti labai naudinga. Ir dar du aspektai. Į sveikata tai yra esminis aspektas. Čia parlamentas siūlo tam tikrų priemonių, apie kurias buvo kalbama pirmojo svarstymo metu ir čia kalbama apie komitologijos e, priemonės. E, E, taryba nori, kad čia būtų gairės priimamos. Aš manau, kad turim atsižvelgti į, į sveikatos dabartinį plėtojimą. Tarpu taryba, taip sakant, nori, kad būtų į mažoji raidė ir iš esmės nenori atsižvelgti į technologinę pažangą šioje srityje. Todėl aš manau, kad Europa turi pasinaudoti naujausiamis technologijomis, telemedicina į sveikatą, kad būtų pagerinta prieiga pacientų prie specializuoto e, gydimo, ypač tose regionuose, kur yra mažai specialistų arba kur yra sunku gauti tinkamas medicinos paslaugas. Turi būti pažanga užtikrinama čia ir toliau e, technologinė pažanga e, šioje srityje. Parlamentas nori, kad suinteresuotos pusės čia būtų aktyvesnės, ypač e, tai pasakytina apie šitų technologijų vertinimo aspektą. Suinteresuotosios pusės turi sukaupusios daug e, patirties šioje srityje ir svarbu, būtų pasinaudoti šitą patirtimį ir todėl aš čia vėl įrašiau tos, e, tas nuostatas, kurios buvo pirmojo svarstymo metu įrašytos. Nuo 2004 metų parlamentas kovoja, kad e, pacientų teisės būtų ginamos taip, kaip, e, kaip tai suformulavo Teisingumo teismas ir kad tai būtų įtvirtinta teisėkuros dokumente, teisės akte. Parlamentas mano, jog tie esminiai aspektai turi būti būtinai įtvirtinti, nes tai yra labai svarbus piliečiams dalykai, todėl kad jie e, susiję su e, piliečių sveikata. Ir tie pacientai, kurie susiduria su konkrečiamis sveikatos problemomis, dabar gali e, tikėtis pagalbos tik iš teisingumo teismo. Tokia padėtis yra neprimtina. Mes, Europos parlamentas, turime keisti padėtį ir padaryti taip, kad galėtume, kaip galima, greičiau. Jūs matysite, kad laiko yra nedaug, bet mes turime, kaip galima, greičiau rasti šitų problemų sprendimą ir užtikrinti šitų esminių dalykų įtvirtinimą, apginti tas esminės nuostatas E, dėrėdamėsi su taryba ir aš manau, kad tuomet bus e, galima jas taikyti kaip įmanoma geriau. Dėkoju Fransuazai Grostit už tokio svarbaus dokumento pristatymą. Mes išklausėme informaciją apie esminius aspektus šio pasiūlymo. Galbūt mes uh, greitai sužinosime, ko realiai pagėdauja taryba šituo klausimu. Dabar išklausysime šešėlinį pranešėją Dagmar Rodberent. Dėkoju, pirmininkė. Jūs pats, ponė Lainenai, pasakėte, jog tai yra labai svarbus pranešimas ir kad Europos parlamente mes sunkiai sprendžiame šį klausimą. Ir turiu pasveikinti Franzuazą Grostet už jos pranešimą. Jis yra puikus, labai sąžiningas. Kalbant apie pirmąjį svarstymą Europos parlamente ir jis atspindi mūsų diskusijų pobūdį. Tačiau tuo pat metu šis pranešimas yra labai plataus užmojo. Mes žinome, kad Franzuaza uh, siekia pokyčių ir ji yra tiesiog gero politiko pavyzdys ir etalonas. Aš asmeniškai pritarčiau viskam, kas yra šiame pranešime, tačiau mes siekime sutarimo. Taigi privalome pažiūrėti, kaip galėtume dirbti siekdami įgyvendinti šį teisės aktą ir pasiekti konkretaus susitarimo. Aš žiūrėjau ir į tarybos pasiūlymą, žinoma, jis nėra tobulas ir taip yra dažnai su tarybos bendra pozicija. Niekada per visą savo karjerą nemačiau tarybos pozicijos, kuri būtų tobula. Ne vieno karto taip nebuvo. Tačiau šį kartą tarybos bendroji pozicija žinoma rodo, jog dedamos pastangos susitarti, tai jiems pavyko pasiekti. Jie gavo didelės daugumos paramą šiam pasiūlymui ir mes tą turime pripažinti, tai yra tikras pasiekimas. Taigi dabar priklausys nuo mūsų, kokius prioritetus nusistatysime ir kaip nuspręsime, kur norime judėti ir ko tikimės iš tarybos. Negaliu prašyti visko paaiškinti šiame pranešime, tačiau yra keletas pastabų. Pavyzdžiui, kalbant apie retas ligas. Mes turime suvokti retų lygų problemą. Jų negalima išgydyti jokioje sveikatos sistemoje, kadangi ne visose e, valstybėse, kadangi, pavyzdžiui, tokia lyga neegzistuoja toje valstybėje. Tačiau bent jau žmogus turėtų teisę, turėtų turėti teisę gauti gydimą. Ir mes dėl to turėtume susitarti su taryba, kad rastume tinkamą sprendimą. Yra keletas pastebėjimų, kuriuos norėčiau pareikšti. Pirmiausia, dėl iš ankstinio sutikimo. Mes visi žinome, kad pirmojo svarstymo metu vyko intensyvas diskusijos mūsų policinėse frakcijose, kartais labai sudėtingos diskusijos, tačiau mums pavyko pasiekti sutarimo. Žinoma, pirmasis svarstymas buvo sudėtingas ir manyčiau, jog kartais mes atsidūrėme geresnėje padėtyje siekdami bendro sutarimo. Teismas pareiškė, kad valstybės narės turėtų turėti tokią teisę. Aš sutinku, kad turėtų būti toks iš ankstinis e, sutikimas kai kuriais gydimo atvejais, tačiau jis turėtų būti tinkamas tam, kad būtų išvengta teisės aktų apiejimo. Šį iš ankstinį sutikimą turėtų būti galima naudoti tik išskirtiniais atvejais ir sakyčiau, jog tarybos versijoje tai nėra taip aiškiai apibūdinta. Aš manau, jog šioje vietoje dar reikėtų padirbėti. Dabar keletas pastabų dėl kontaktinių centrų. François Grostet sakė, jog svarbu, jog egzistuotų tokie kontaktiniai centrai, kurie turėtų tinkamų gebėjimų, teikti tinkamą informaciją, tačiau tinklai taip pat yra labai svarbus tam, kad būtų galima keistis informacija tarp valstybių narių, tam, kad jos, pavyzdžiui, galėtų keistis geriausią praktiką. Taigi čia mes turime suteikti valstybėms narėms gebėjimus įsteigti tokius tinklus jų piliečiams, galbūt ne per vieną naktį, tačiau per vidutinį laikotarpį. Taigi mes norime nustatyti tokius tikslus ir lankščiai nustatyti jų įgyvendinimo laikotarpius. Toliau norėčiau pasakyti keletą žodžių apie išlaidų padengimo paketą ir taip pat apie iš ankstinius mokėjimus. Esu įsitikinusi, kad mes sugebėsime sukurti sistemą, galbūt naują sistemą, kuri leis valstybėms narėms ir pacientams išvengti didelių iš ankstinių mokėjimų ir užtikrins, kad bus galima greitai padengti išlaidas. Aš žinau, kad valstybės narės nerimauja, jog tokia sistema neveiks būtent tokia kompensacijų sistema. Mes turime to pavyzdžių. Daugelis valstybių narių laukė ilgą laiką. Pavyzdžiui, avarijas patyrusių pacientų išlaidų kompensavimo. Tačiau tai yra tarybos uždavinys, sakyčiau. Visos valstybės narės, sėdinčios aplink stalą, privalo susitarti, kad tokia sistema veiktų sklandžiai. Kalbant apie dvigubą teisinį pagrindą, manau, jog yra būdas pasiekti sustarimą ir konkrečiai tai yra susijęs su taryba Galbūt galėtume rasti būdą, kaip išspręsti iš ankstinio sutikimo problemą ir viską, kas yra susijęs su aštuntoju straipsniu, taigi galbūt rasime kitokį apibrėžimą. Aš manau, jog apie tai kalba aštuntasis straipsnis. Mes turime dar kartą atidžiau panalizuoti, ar yra tinkamas toks siauras apibrėžimas ir ar jis yra būtinas ir turime atidžiau panalizuoti ir pačius sąrašus. Ir sąlygas nustatančias iš ankstinio susikimo procedūrą. Fransuasa Grostet jau įspėjo, kad čia gali ir vėl įsikišti teismas. Žinoma, teismas nesprendžia dėl atskirų atvejų, jis sprendžia, ar teisės aktas yra tinkamas ar ne ir tada nustato baudas valstybėms narėms, kurios nesugebėjo įgyvendinti tų teisės aktų. Ir galbūt mes turėtume dar kartą tai paminėti mūsų diskusijose su taryba. Pirmininkė, aš esu įsitikinusi, kad mums pavyks pasiekti susitarimą, mes jau daug diskutavome, surengėme daugybę posėdžių, vienas jų įvyko šį rytą. Ir kiekvieną kartą aš vis suvokiu, kad reikia elgtis atsargiai, čia yra daugybė nuomonių, net ir Europos parlamente. Tačiau manau, jog mums pavyks sulaukti sėkmės, jeigu mes visi būsime pasirengę judėti bendros pozicijos link. Kaip žinome, mūsų e, laiko terminai yra ribojantis, neturime pakankamai daug laiko, tačiau sieksime sutarimo. Ačiū. Ambicinė. Dėkoju. Taigi daug pagirimo žodžių pranešėjai, sąžiningas, ambicingas pranešimas. Teskime diskusijas. Reikia labai e, stebėti laiką, nes jo neturime daug. Antonija Parvanova. Aš irgi norėčiau padėkoti pad... ir pasveikinti ponę Fransuas Krostet už e, parengus puikų pranešimą. E, Tai matyti viena sudėtingiausių, kontroversiškiausių temų, kurią tenka svarstyti parlamente pastaruoju metu. Ir reikalingas mūsų bendradarbiavimas ir parama tam, kad būtų išvengta situacijos, kai ir komisija, ir parlamentas, ir taryba laikėsi labai, laikosi labai skirtingų prieštaraujančių nuomonių. Viskas e, atsitiko dėl to, kad e, Teisingumo teismas e, prieėmė sprendimus, kas įvyko šiek tiek anksčiau, negu buvo priimti tam tikri finansiniai sprendimai ir priimtas sprendimas dėl to, ar sveikatos priežiūra turi patekti į sutarties taikymos rytį ar ne. Na ir dabar kalbame apie pacientus, kurie turėtų gauti daugiau teisių, negu kad numato nacionalinė sistema. Na ir turime sklandžiai, nuosekliai e, priimti, svarstyti, apsvarstyti situaciją ir priimti sprendimą pacientų labui. Tačiau nacionalinės vyriausybės panašu, kad dabar rūpinasi labiau krizės reikalais, o ne sveikatos priežiūra ir pacientų teisėmis. Na ir tris dalykus norėčiau pirmiausia paminėti. Pacientai ir jų teisės ir kad universalumas ir prieiga prie geros kokybės e, sveikatos priežiūros paslaugų būtų užtikrinama visiems, taip pat, kad būtų kodifikuojama teisingumo teismo precedento teisė, kad būtų viskas perkeliama į nacionalinės sveikatos priežiūros sistemas ir įgyvendinus direktyvą, jeigu pavyks pasiekti susitarimą, kad e, pacientams netektų susidurti su dar didesniais sunkumais nei dabar. Na ir kiti dalykai, konkretus dalykai, kuriuos matome pasiūlyme dėl nacionalinių informavimo centrų. Šeštasis tarybos, tarybos pozicijos straipsnis. Mes pritarėme pranešėjos nuomoniai, kad ši nuostata turi, turėti, turi būti, turėti daugiau turinio būti aiškesnė, kad piliečiai būtų labai aiškiai informuojami apie savo teisės. Nacionalinių kontaktinių centrų vaidmuo turi būti kuo galima geriau apibrieštas. Dabar dėl priemonių, kaip būtų galima kompensuoti kaštų, septintasis straipsnis. Nesvarbu, koks sprendimas būtų priimtas, vis tiek sprendimas neturi sukurti neligybės pacientams, pacientų atžvilgių nes nacionalinės sistemos skiriasi, nėra vienodos. Ir šiuo konkrečiu atveju, kadangi pacientams teks susidurti su papildomais sunkumais keliauti į užsienį, tuomet e, reikia pasirūpinti, kad e, ta teisė nebūtų susijęta su papildoma finansinė našta, kad ta našta būtų proporcinga ir kad e, vienoda sistema kompensavimo būtų taikoma valstybėse narėse. Aštuntasis tarybos pozicijos straipsnis mums yra, apie tai kalba ir mums primtinas yra pranešėjos pranešėjos nuomonė, pranešėjos pozicija. Dabar dėl retų lygų ir e, iš anksnio leidimo nereikalavimo tokiu atveju. Šeštasis straipsnis. 64 straipsnis. Na ir dabar komisija bando teisingai sureaguoti į situaciją retų lygų pacientai, jų organizacijos irgi aktyvų vaidmenį suvaidina. Ir čia direktyva yra numatyta vienintelė išimtis išlyga ir dėl to gali kilti neligybės, diskriminacijos pavyzdžių remiantis e, konkrečiomis lygomis. Ir kai kuriuose valstybėse narėse gali na, nebūti pacientų, kurios e, pacientų, kurie kenčia nuo tokių retų lygų, bet apskritai Europoje yra 11 milijonų pacientų, kurie kenčia nuo retų lygų. Ir įsivaizduokite, su kokiais sunkumais jie susidurs, jeigu nenumatysime tos išlygos dėl iš ankstinio leidimo nereikalavimo. Tokiu atveju. Na ir jeigu numatysime tokią išlygą kitų pacientų grupės, gali, kurių, kurios gali būti netgi smulkesnės, kai, kai, kaip jie sureaguos dabar elektroninės veikatos priežiūra. 13 straipsnis e, - veiksmingumas, inovacijos, efektyvumas. Apie tai daug nekalbėsiu, nes jau nekartą esame tai aptarę. Ir turiu klausimą dėl sveikatos, vert, sveikatos priežios technologijų vertinimo. Pranešėjai 88 pakeitime siūlo nuostatą, kad turi būti teikiama informacija apie sveikatos priežiūros naujausias technologijas ir jų veiksmingumą, efektyvumą. technologijos vertinimą, įvertinimą prieš pateikiant tą technologiją į rinką. Ar kalba čia eina apie technologijos įvertinimą po to, kai ji patenka jau į rinką? Gal galėtų pranešėja pakomentuoti. Ačiū. Pas Eikfurt. Penkios minties nedaugiau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, padėkosiu pranešėjai, parengus didžiulį pranešimą, kuriame kalba, kalba eina apie svarbius dalykus ir, kaip sakė kolegos, labai svarbu pasirūpinti, kad ir taryba, ir parlamentas per antrąjį svarstymą suvienodintų savo pozicijas. Ir čia trys klausimai yra trys rytis, kur mūsų manimų reiktų giliau panalizuoti, kaip sakė ir pranešėja. Visi kiti dalykai, ką jis sakė, aš galiu jai pritarti. Ir tikrai pranešėja labai puikiai pristatė ir atspindėjo pirmojo svarstymo rezultatus. Na, o tos trys problemos, kur reikia giliau pamastyti ir parlamente, pirmiausia, iš ankstiniai leidimai. Uh, Pritariu pranešėjai, kad jeigu kalbėsime apie priežastis, kuomet nėra suteikiamas iš ankstinis leidimas, reikia pateikti labai nuoseklų detalų sąrašą. Na, o taryba siūlo tokį nedetalų sąrašą ir tai mums nėra primtina. Ir aš pritariu pranešėjos pozicijai. Tačiau pranešėja nemini priežasčių, kuomet nėra išmokama kompensacija. Atsisakoma išmokėti kompensaciją. Aš manau, irgi parlamentas čia turėtų daugiau pamastyti, nes yra, pavyzdžiui, bendro intereso priežasčių, pavyzdžiui, norint nepakengti socialinės rūpybos sistemos finansavimui, yra, pavyzdžiui, tokių priežasčių, kuomet, kuriomis remiantis kompensacijos nėra išmokamos. Taigi aš manau, kad tos priežastys turėtų būti labai aiškiai nurodomos. Kitas dalykas adva, e, - avansiniai mokėjimai. Tai yra svarbi tema, tačiau nelabai suprantu štai ko. Jeigu pacientas nori gauti gydimo paslaugas kitoje valstybėje narėje, aš manau, reikia laikytis tos valstybės narės taisyklių. Ir jeigu ta valstybė narė reikalauja avansinių mokėjimų, tuomet jūs kaip pacientas iš kitos valstybės narės turite na, ir mokėti tuos avansinius mokėjimus. Taigi aš manau, kad avansiniai mokėjimai e, turi būti mokami, jeigu valstybė narė to reikalauja ir parlamentas turėtų pakoreguoti savo poziciją šiuo atveju. Kitas dalykas - retos lygos. Čia vėlgi, aš manau, reiktų aiškiau panalizuoti situaciją. Tarybos pozicijoje nėra viskas aišku ir mums primtina. Tačiau tokios, tokia išlyga be jokių be jokių argumentų negali būti suteikiama. Ir aš sutinku su kolegomis liberalais, kad čia irgi gali kilti problemų. Taigi reikia pamastyti, pavyzdžiui, jeigu esi gydomas nuo retos, dėl retos lygos, kenti nuo retos lygos, tai pavyzdžiui, valstybėje narėje gali irgi būti kažkokiu numatyta priežasčių, kuomet tas iš anksnis leidimas nesuteikiamas. Taigi retos lygos, avansiniai mokėjimai ir priežastys, kuomet nėra uh, išmokamos kompensacijos ir kuomet nesuteikiami iš ankstiniai leidimai. Aš manau, šioje, šiose srityse parlamentas turi žengti tolesnius žingsnius ir svarbiausia, kad mes kaip parlamentas laikytumėmės um, stiprios pozicijos ir kad galiausiai per antrąjį svarstymą mūsų pozicijos su taryba suartėtų kažkaip ir būtų galima pasiekti sprendimą. Dėkuoju. Ačiū kitas kalbėtojas Milan Saphanor. Děkuji. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych také rád poděkoval. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Grostet už atliktą darbą. Ši tema yra labai plati ir sudėtinga. Aš norėčiau paliesti tik tai kelis aspektus. Visų pirma, manau, kad turėtume užtikrinti teisinį nuspėjamumą, teisinį stabilumą piliečiams šioje srityje ir suteikti geresnę informaciją pacientams. Aišku, kalbant apie prieigą prie informacijos, mes norime, kad kiekvienas pilietis turėtų galimybę naudotis e, tarp valstybinės veikatos paslaugomis, kuomet iškyla reikalas. Visi žinome, kokios taisyklės čia yra taikomas ta informacija. Informacija turi būti prieinama, aiški, suprantama e, ir ta informacija turi būti prieinama ir tiems asmenims, kurie turi specialių poreikių ar sutrikimų. Mes e, turime teisę taip pat reikalauti, kad e, būtų pateikiama ta informacija ir elektroniniu būdu, ir e, nuotoliniu e, būdu. Ir yra atitinkamų pakeitimų šitais klausimais. Toliau e, gydimo saugumas ir kokybė tarp valstybinėme kontekste. Gydimas turi būti užtikrinamas taip, kad e, būtų ir reikalingas gydimo testinumas užtikrinamas. Ir čia taip pat yra svarbus tam tikri aspektai susiję su su naujomis technologinėmis, informacijos nuotoliniu e, pateikimu bei saveikumu. Ta informacija turi būti tinkamai suprantama įvairiems jos naudotojams. Tie, kurie gauna sveikatos paslaugas užsienyje, turi teisę su savimi turėti visus dokumentus, kuri, kuriuose yra informacija apie jų sveikatos būklę. Turi turėti lygos istoriją bei visą informaciją apie gautą gydimą iki tol. Ir tai taip pat turi, e, čia taip pat turi būti galimybė pateikti tą informaciją elektroniniu formatu, kad būtų patogiau galima naudoti vėliau tą informaciją. Ir čia taip pat turi būti galvojama apie saveiką, saveikumą tarp įvairio, į, įvairios informacijos, nes tai yra vienas iš aspektų susijusių su gydimo saugumu. Ir čia taip pat reikia numatyti tam tikrus standartus, kurie leistų užtikrinti tą savaikumą tarp įvairių informacijos e, sistemų, nes e, kol kas to nėra ir nėra bendrų standartų valstybėse narėse šioje srityje. Būtent e, Todėl e, komisija, e, komitetas turėtų pagalvoti apie šį aspektą. Toliau standartai, kurie susiję su leidimo išdavimu, su e, turinio dalykais. Mes norime užtikrinti piliečiams galimybę tokiamis pat sąlygomis gauti vaistų visose valstybėse E, narėse. Ir čia turėtų būti naudojami elektroniniai receptai bei sukurta domenų bazė atitinkama. Kita vertus yra būtinas tiesioginis kontaktas tarp vaistininko ir mediko, kuris išrašė receptą. Mes kalbėjome ir apie kai kurias inovacijas e, šitame kontekste apie naujų technologijų vertinimą bei keitimąsi patirtimi. Manau, kad tai yra tinkamas kelias, kuriuo turime eiti. Man atrodo, jog labai svarbu, kad visos interesuotos pusės būtų įtrauktos į tą procesą ir pacientai, ir mokslininkai, pramonės atstovai bei e, medikai. Toliau į sveikatą. Tai jau baigsiu savo pasisakymą dar 20 sekundžių. Į sveikatą vaidina esminį vaidmenį taip pat ir retų e, lygų e, srityje. Norėčiau paprašyti parlamentarų įkurti neformalią darbo grupę šitais klausimais. E, komisijos narė Reding jau sakė, jog būtų tikslinga bendrauti su tokia grupė. Dėkoju. Dar turime sąrašą kalbėtojų. Maksai, kalbėkite po tris minutės, prašom. Sirosiai pirmiausia. Grazie, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat e, pranešėjai. Aš turiu rimtų abejonių dėl šio dokumento realaus taikymo. Kodėl? Todėl, kad viena vertus, aišku, būtų visiškai teisinga užtikrinti galimybę pacientams laisvai judėti ir gauti e, įvairiose vietose sveikatos paslaugas kitose valstybėse. Tačiau aš nemanau, kad sistema, kuri, kad ta sistema tinkamai veiks, nes žmonės važiuos į kitas valstybės, siekdami e, gauti geresnės medicininės e, paslaugas. Tai čia mes nekalbame apie minimalų e, gydimo lygį, apie vienodas gydimo sąlygas. Čia yra kalbama paprasčiausiai apie piliečių judėjimo laisvę, pacientų judėjimą e, e, laisvę ir apie skirtingus e, laukimo sąrašus. Sakykime, A valstybė neteikia tinkamų medicinos paslaugų, tačiau e, čia yra valstybės narės reikalas e, ir, ir jos taip pat reikalas kainas tam tikras fiksuoti toje srityje. Sakykime, kad valstybėje B tos paslaugos yra geresnio lygio, tai tuomet šimtai tūkstančių pacientų galbūt iš valstybės A važiuos į valstybę B. Ir kaip tuomet uh, Kaip e, bus su tavo valstybė, kuri bus užplūsta tų pacientų iš užsienio? Nes e, galbūt jai nebeužteks nei medikų personalo, nei aparatūros tuo atveju. Nes e, gyvenamoji valstybė paciento kompensacija mokės e, kitokią negu valstybėje B. Tai yra, kad tam tikrais atvejais galbūt ta kompensacija sudarys tik tai trešdalį ar ketvirtadalį ar, ar, ar, ar dar mažesnę dalį e, tos kainos, kurią mokės pacientas. Paimkime Italijos e, pavyzdį sak, ir ES, sakykime, paimkime Italijos pavyzdį ir sakykime, kad ES kita plėtros banga bus ir kad įstos e, kokia nors neturtingesnė valstybė ir jos piliečiai tuomet e, masiškai vyks į Italiją, į Veneto regioną, pavyzdžiui. Aš e, matau, kad pranešėjos siūlomame pakeitime yra pašalinamas vienintelis saugiklis Čia yra sakoma, kad pirmininkas pertraukė kalbėtoją. Tris minutės, nes jūs. Peter Lyze. Dėkoju. Pirmininkė, aš taip pat labai noriu padėkoti Fransuazai Grostet už šią labai svarbę sveikatos sektoriaus reformos projektą. Uh, Ir aš taip pat norėčiau grįžti prie to, ką pasakė ponas Rosi. Dėja, per daug dažnai mes nematome problemų masto, kalbant apie judėjimą tarp valstybių. Pavyzdžiui, Vokietijoje žmonės yra patenkinti, jeigu yra pacientų laukimo sąrašuose mėnesį. Tačiau jie mėliau nuvyktų į kitas valstybės gydimui, kur to išlaidos būtų kompensuojamos. Žinoma, mes turime kompensuoti už tokias išlaidas, tačiau tai turime išanalizuoti labai konstruktyviai. Tam, kad vis dėlto turėtume pacientų ir savo valstybėse. Tačiau ne per daug dramatiz, nedramatizuokime šių klausimų. Norėčiau pritarti poniai Grostet. Privalome pakeisti e, tarybos sudėti šioje srityje. Jau buvo minėtos retos lygos. E, Pone Grostet minėjo, kad yra 80 tokių lygų. Tikimės, kad taryba mums pritars tam, kad mes paminėtume tokias retas lygas. Ar tai yra 47, nežinau, mes turime užtikrinti konkretų skaičių, kad pacientai sergantys retomis lygomis turėtų teisę pasinaudoti ypatingais instrumentais, kad pavyzdžiui, jeigu jie negauna tinkamo gydimo savo pačių valstybėje. Labai dažnai retos lygos nors ir labai retos jos egzistuoja, tačiau nėra joms tinkamo gydimo. Dėl to pacientas turi vykti gydimui į kitą valstybę. Aš esu dėkingas dėl e, punkto kalbančio apie įvairovę ir taip pat dėl 53 punkto. Man atrodo, jis yra labai geras. Žinau, jog tai yra sudėtingas klausimas. Žinau, jog yra įvairių požiūrių šioje srityje Tačiau svarbu, kad pacientai Na, blogai, jeigu nėra apmokamos tokios paslaugos. Tačiau būtina kompensuoti taip pat ir pacientui už jo patirtas išlaidas. Man atrodo, mes dar turime tą padiskutuoti su taryba. Dėkuoju. Dabar ponia Jolanda, prašom. Przyznam się, że jeśli chodzi o sprawozdanie Grostet, to jest to mm, przykładowe sprawozdanie. Ačiū labai, pirmininkė. Aš manau, kad yra pavyzdinis Fransuas parengtas pranešimas, nusinčiantis labai aišku svarbų signalą. Visi kažkada galime tapti pacientais, taigi pacientų padėtis ES mums labai rūpi, tai visiems mums aktuolus klausimas ir svarbu, kad su taryba būtų įmanoma pasiekti kompromisą. Ir kol kas tas kompromisas nėra idealus, bet jau yra bendrų dalykų. Ir aišku, valstybės narėse yra problemų, visi tą pripažįsta. Dažnai tos problemos yra aptariamos valstybėse narėse ir, ir tarybas, taryba ir parlamentas per pirmąjį svarstymą nesusitarė esminiais dalykais. Aš suprantu, kad tai yra labai sudėtingas kompromisas ir nėra įmanoma visiems gauti visko. Tačiau jeigu būtų įmanoma patobulinti tą kompromisą taip, kad pagrindiniai reikalavimai, bandant padėti piliečiams, pacientams atsispindėtų, tai jau būtų labai svarbus pasiekimas parlamente. Sėkmingas rezultatas. Pacientų teisių direktyva yra būtina pacientai turi, turi gauti prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse. Jie privalo gauti tą prieigą. Jeigu savoje valstybėje narėje pacientas negali gauti tinkamo, tikslingo gydimo, ir aš manau, kad e, tekstas yra geras, aš manau, kad pacientų teisėms tai yra uh, geras poveikis, geras rezultatas, kad pacientai galėtų būti geriau gydomi visoje, visoje Europos Sąjungoje. Mes nebandome čia sukurti vieningos bendros sistemos, nes kiekviena valstybė narė turi savo sistemą. Mes tiesiog čia bandome išplėsti galimų gydimų variantus, prieigą prie tų įmanomų gydimo variantų. Aš žinau, kad daugelie valstybių, skaitant ir Lenkiją, kyla problemų dėl šios direktyvos. Visų pirma, dėl to, kad nekiltų tas pacientų turizmas. Tačiau nemanau, kad tam turėtumėme skirti daugiausia dėmesio. Nes viena problemų yra ta, kad valstybės narės kompensuoja kaštus, taip pat jeigu kad ir tas pacientas būtų gydamas toje valstybėje narėje. Na ir jeigu pilietis pasirenka gydimą kitoje valstybėje narėje, narėje tuomet valstybė, ta valstybė narė irgi kompensuoja tas gydimo išlaidas. Kaip kompensuotų, jeigu pacientas gydytųsi toje valstybėje narėje. Taigi aš nemanau, kad reiktų tam skirti tiek daug e, dėmesio. Ir jeigu kitos valstybės sumažina gydimo išlaidas. Jeigu ten yra mažesnės gydimo išlaidos, tai ir išvengsime tokių pacientų turizmo e, apraiškų. Gotierės. Aš pritariu 90 procentų pasiūlymų ir aš manau, kad dokumento esminiai dalykai yra geri, tačiau neturime pamiršti, kad Ispanija buvo ta valstybė, kuri vadovavo tai, tam blokavimui. Ir turime nepamiršti, kodėl Ispanija buvo taip priešiškai nusiteikusi. Viena valstybė siunčia pacientus, kita valstybė teikia paslaugas. Ir tai yra problemos esmė. Ir problema yra išties labai rimta. Ja reikia kažkaip bandyti išspręsti viena valstybė gydys retas vėžio formas, o kita valstybė atsisakys gydyti tuos tokius pacientus. Ir egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp situacijų vienoje valstybėje narėje ir kitoje. Taigi turime pripažinti tai, kad sveikatos turizmas egzistuos ir egzistuoja. Ir yra aiškių tendencijų rodančių, kad tai bus. Daug žmonių nebuvo mokesčių mokėtojai, bet gydimą gavo. Ir taryba iškėlė tą problemą. Parodė pirštų į tą problemą. Daug britų, vokiečių keliaujančių į Ispaniją, kurie nėra ten oficialūs e, gyventojai, nes galimai nori grįžti į savas valstybės. Na, o dabar mes e, bandome tą problemą išspręsti. Ta pati mintis, kad gali sugrįžti kada nori ir ten reikalauti visų teisių sugrįžus. Puiku, bet piliečiai turi suvokti, kad jie turi mokėti mokesčius, norint gauti teisę į vietos paslaugas, į gydimo paslaugas. Dėl to mes ir teikiame tokį siūlymą numatyti dvigubą teisinį pagrindą. Pacientas pats tuomet gali pasirinkti ligoninę. Aišku, pasirinksi geriausią, geriausią Madrido ligoninę, o ne kokią tai provinci, provincijoje esančią nedidelę e, gydimo įstaigą. Taigi, ta gaunančioji valstybė narė, priimančioji valstybė narė turi gauti kažkokių teisių, teikti kad, pavyzdžiui, tik tai 90 pacientų mes priimsime per metus. Kažkaip reikia sutvarkyti tą sistemą efektyviai ir realistiškai. Tik tuo met, jeigu tą sistemą sutvarkysime, galėsime na, suprasti, kaip, kaip ji veikia. Kaip ta sistema įsibėgės, tada na, matysime visas tos subtilybės, jos funkcionavimo. Ir aš manau, kad būkštavimai yra pagristi. Yra rizika, pavojus, kad jeigu sistema nebus tinkamai sureglamentuota, jeigu direktyva nebus įgyvendinta, tuomet kils daug problemų. Kalbėtoje nutraukiama. Turime tris kalbėtojus, dar negaliu skirti jums daugiau laiko. Laiko neliko tokiems ilgiems pasisakymams. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad tikrai reikia pagirti e, pranešėją ir tai, kad e, Fransuas Grostet kažkaip sugebėjo iškristalizuoti tarybos poziciją, išspręsti tam tikras problemas. Na ir aš manau, čia svarbiausia yra štai kokie dalykai. Pasiūlymas e, pirmiausia dėl tų šankstinių leidimų. pranešėja tikrai parengė kur kas aiškesnę formuluotę nei tarybos formuluotė. E, jos formuluotė ir dėl informavimo, informacinių biurų sistemos irgi yra aiškesnė. Dabar tai, kad ja, tie pacientai turi gauti teisę į informaciją irgi yra labai svarbu. Na ir dar vienas aspektas. Sveikatos priežiūra, sveikatos priežiūros teikėjai turi žinoti, ar gydomas asmo yra apdraustas ar ne, kad būtų išvengta problemų ateityje. Ir taip pat tie centrai, tie kliringo e, tos įstaigos, kur yra vedama ta visa finansinė apskaita, yra išrašomos sąskaitos ir panašiai, čia irgi turi būti kažkokie tai E, kažkokios tai garantijos, kad sąskaitos būtų tvarkomos profes, profesionaliai, patikimai, greitai, efektyviai. Tai irgi yra labai svarbu. Na ir gali kilti problemų, kad ne viskas vyksta Europoje, eurozonoje ir kad ne viskas bus skaičiuojama eurais. Tada gali kilti problemų dėl valiutų kursų ir panašiai. Čia irgi problema tokia yra. Na ir diskusijose su taryba buvo keliamas kvalifikuotusios e, daugumos e, klausimas rengiantis diskusijoms e, komitete, balsavimui komitete ir plenarinėme posėdėje, jeigu kvalifikuotosios daugumos neturėsime, pralaimėsime. Yra ir kitų tokių tarpusai prieštaraujančių dalykų, kurios galbūt galima aiškiau suformuluoti per jau pakeitimus. Vengrija yra toks e, pasakymas, patarlė. Yra sakoma, kad e, kad nenorime, jog kalnas pagimdytų pelę. Tai čia, man atrodo, tiktų labai. Some... Ačiū. Pirmininkė, kalbant apie iš ankstinį sutikimą, man atrodo, mes turėtume pasiekti sutarimą su taryba. Tai buvo esminės klausimas tarybai ir aš manau, jog ponė Grostet yra teisi. Šis klausimas dar yra per daug atvirai, neaiškiai apibrieštas. Tačiau tai yra klausimas susijęs su tuo, ką galima daryti ir ko ne. Jis turi būti aiškiai apibrieštas. Kalbant apie retas ligas, Norėčiau paklausti komisijos, kaip šis naujas teisės aktas yra susijęs su reglamentu 883. Šiuo metu žmonės gali vykti į užsienį pagal socialinės rūpybos sistemas ir visos iš ankstinės išlaidos yra apmokamos. Aš nežinau, ar galime atsisakyti iš ankstinio sutikimo retų lygų atveju, kadangi yra tam tikrų atvejų, kuomet žmonės vyksta į užsienį dėl to, kad jie yra desperatiškoje padėtyje. Pavyzdžiui, Niderlanduose buvo atvejis e, susijęs su išsėtinės klerozė. Žmonės išleido tūkstančius eurų gydimui. Man atrodo, jog būtina kontroliuoti tokio pobūdžio atvejus. Nes žmonės sergantis tokiamis lygomis yra desperatiškoje padėtyje. Taigi mes turime turėti reglamentą, kuris uh, reglamentuotų uh, e, socialinį sritį. Uh, toliau norėčiau paremti pranešėją uh, E, dėl netinkamos praktikos e, atvejų. Komisija prieštarauja tam, tai yra pakeitimas 72-73. Reglamentuotojai privalo žinoti, kad bet kuris sveikatos priežiūros profesionalas e, neturi susidurti su tokiamis problemomis. Mes turime žinoti apie tokius gydytojus, kurie netinkamai vykdo savo praktiką. Toliau norėčiau paklausti komisijos uh, apie dabartinę sistemą kompensuojant e, išlaidas pagal sveikatos kortelę. Mes žinome, jog praeina metų metai, kol yra skiriami mokėjimai. Kaip kokia nors privati ligoninė, bet kuri ligoninė gali priimti pacientą, kuomet mokėti turi vyriausybė. Kiek metų tokia ligoninė turės sulaukti, kol jai bus kompensuotos išlaidos. Taigi mes iš tikrųjų galbūt užkirtame kelią pacientų judėjimui, o ne padedame jiems judėti. Mes negalime visą laiką kurti tik tai didelių biurokratinių aparatų kiekvienam teisės aktui, kurį išleidžiame. Tačiau tuo pat metu, kalbant apie kontaktinius centrus, mes privalome juos turėti, kadangi turime kontroliuoti žmonių kiekį, kuris juda. Mes negalime įsteigti tokių centrų vien tik tai tam, kad būtų teikiama informacija apie gydimą užsienyje kai šiuo metu mes negalime gauti tokios informacijos apie gydimą savo pačių šalyje. Aš noriu žinoti iš komisijos, apie kokį žmonių skaičių šiuo metu mes kalbame žmonių, kurie to nori. Ir mano paskutinė pastaba susijusi su e, kolegos pastaba apie e, receptų išrašymą per sudėtingą kompiuterinę sistemą. Mes neturime tam nustatyti biudžeto, mes nesame sveikatos ministrai. Tačiau mes turime patirties sveikatos srityje. Labai svarbus pastebėjimas, prašau leisti dar pasisakyti dėl galutinės datos. Pateikti pakeitimus tai yra trečiadienis. Manau, jog tai yra per anksti. Mes, aš noriu, kad mes apie tai padiskutuotume. Chciałbym się odnieść do y, e, poprawki 22, stanowisko Rady, punkt 39. Ačiū. Poprawce możliwość odwołania się w przypadku. Aš norėčiau paminėti 22 pakeitimą. Čia kalba sukasi apie iš ankstinį leidimą. Taryba mano, jog šankstinis leidimas nebus e, suteikiamas tais atvejais, kuomet tai prieštaraus e, visuomenės interesams. Ir e, iš savo pusės aš pasakysiu, jog man atrodo, kad tokios formuluotės yra pernelyg bendro pobūdžio. Aš esu gyvenęs komunistinio režimo laikais. Ir tuomet taip pat būdavo tokių formuluočių labai aptakių, kuriomis būdavo pasiremiama, norint ko nors nesuteikti ar neduoti. Pavyzdžiui, kad ir paso neišduoti. Tas išankstinis leidimas, kaip čia sakoma, bus e, nesuteikiamas tais atvejais, kuomet kuomet kai kurie duomenys gali kelti tam tikrų, tam tikrų problemų ir kaip, kuomet iškils tam tikri rizikos faktoriai. Tos nuostatos yra nepakankamai aiškios. Pirmininkas komisijos nariai pateikta daug klausimų, dabar žodis komisijos nariai. Dėkoju pirmininkė. Man buvo labai svarbu dalyvauti šiuose pirmose diskusijose ir suprasti, uh, kokia yra aplinkosaugos komiteto pozicija. Taigi, žinote, kad komisijos pasiūlymas iš pradžių buvo labai plataus užmojo ir mes pritarėme jūsų pirmajam svarstymui. Jame jūs pritarėte mūsų ambicijai. Tačiau vėliau vyko dėrybos taryboje, kurios buvo labai sudėtingos, kaip jau buvo mums priminta. Ir jos buvo tiek sudėtingos, kad mes privalėjome sustabdyti procesą ir išvengti padėties, kuomet mes būtume nesugebėję pasiekti bendros pozicijos. Vėliau suvokėme, jog mes privalome suteikti pacientams Europoje esminę teisę judėti. Taigi, atsidūrėme padėtyje, kuomet valstybės narės diskutavo apie savo finansų tvarumą. Tai yra sritis, kurioje sveikatos ministrai turi tam tikrą atsakomybę susijusią su jų nacionalinės sistemos tvarumu. Dėl šios priežasties mes komisijoje pritarėme bendrai pozicijai, kuri pritarė iš ankstinio sutikimo sistemą, kuri nebuvo mūsų pasiūlyme. Tačiau mes tam pritarėme, kadangi supratome, kad tai buvo esminis dalykas svarbus valstybei nariai. Norėčiau pacituoti Dagmar, kuris sakė, jog šis prašymas dėl šankstinio sutikimo turėtų būti sąžiningas ir gali būti tokia valstybė narė, kuri nesuteiks tokio sutikimo, kadangi kyla reali grėsmė jos sveikatos sistemos tvarumui. Tačiau tai turi būti sąžininga, neturima e, diskriminuoti. Mes privalome sukurti tokią sistemą, kuri leistų sveikatos ministrui pasakyti ne, kadangi jis, sakykime, negali savo to leisti. Toliau, kuomet nėra tokios priežasties pagrindžiančios finansinį tvarumą, turėtų būti tam tikras kriterijų sąrašas, kuriuo remiantis pacientas turėtų žinoti, ko jis gali tikėtis. Taigi mes pritarėme tokiam sąrašui, ir valstybė narė tokiu atveju turėtų nustatyti tam tikrą baigtinį sąrašą. Tačiau, kalbant apie iš ankstinį sutikimą, aš manau, jog parlamentas turi žengti žingsnį ir mes dabar manome, jog šį žingsnį turi žengti ir taryba. Kalbant apie informaciją teikiamą pacientui, svarbu, kad pacientas turėtų teisę judėti. Ir Mes čia kalbame apie tai, jog yra mažiau negu kad vienas procentas pacientų judančių tarp skirtingų valstybių. Mes nesitikime, kad dėl šios direktyvos padidės tokių pacientų skaičius, kadangi niekas nenori būti gydomas užsienyje, kai galima pasigydyti namuose. Mes manome, jog tokių pacientų skaičius gali padidėti maksimaliai dar vienu procentu. Ir čia mes siekiame kad pacientams būtų teikiama tinkama informacija. Toliau kalbant apie priemonės vykti į užsienį, turėtų būti tam tikra iš ankstinio mokėjimo forma. Kadangi egzistuos tam tikra iš ankstinio sutikimo sistema, valstybė narė žinos, apie kokį gydimą yra kalbama ir kokių lėšų tam reikia. Taigi turėtų būti tam tikras būdas užtikrinti tam tikrais atvejais iš ankstinį mokėjimą. Dabar periname prie retų lygų. Šis reglamentas faktiškai gali pateikti atsakymą tam tikrų retų lygų gydimui, kadangi tiesa, kad pacientas kenčiantis nuo retos lygos gali judėti, gali prašyti iš ankstinio sutikimo ir vykti į kitą valstybę gydytis. Tačiau tam tikrais atvejais žmonės nežino, kad jie serga tokia lyga, kadangi toje valstybėje narėje nėra gebėjimų diagnozuoti tokią lygą. Taigi aš manau, jog šis reglamentas suteiks geresnių žinių apie retas lygas, kadangi bus galima sutelkti žinias ir gebėjimus diagnozuoti tam tikrą lygą. Tačiau mano komisija prašo įvertinti, kadangi mes turime tam tikrų duomenų, įvertinti, apie kokį skaičių retų lygų mes kalbame ir apie kokį kiekį lėšų čia kalbame, kadangi mes negalime prašyti mokėti iš nacionalinių biudžetų už visą gydimą visur, už visas retas lygas. Tačiau mes manome, jog būtina surasti darnų ir tvarų sprendimą gydant retas lygas. Kalbant apie elektroninę sveikatą, mes kalbėjome su taryba, taip pat ir ponė Grostet dabar teikia pakeitimą, suteikti platesnių galių, apibrėžiant taisyklės ir įgyventinant standartus. Mes manome, jog tai yra svarbu, kadangi būtina užtikrinti pacientų saugumą, suteikti geresnį gydimą ir efektyviau naudoti išlaidas, lėšas. Mes turime turėti teisinį pagrindą komisijoje, kad galėtume veikti kartu su valstybėmis narėmis. Kalbant apie kokybės kriterijų, mes manome, kad svarbu direktyvoje turėti pagrindą kokybės kriterijams ir siekti pacientų saugumo. Šiandien nėra įmanoma Europos lygių nustatyti bendrų kokybės kriterijų kadangi padėtis yra per daug skirtinga. Tačiau bendroji pozicija suteikia mums pagrindą, kadangi sakoma, jog suprantama, kad valstybė narė suteikianti gydimą pati turi nustatyti tam tikrus saugumo ir kokybės kriterijus. O tada kita valstybė, kuri turi kompensuoti išlaidas, gali pasakyti, kad galbūt ji nemano, kad toje valstybėje yra laikomasi kokybės kriterijų, todėl ji neapmokėstų išlaidų. Taigi mes turime sukurti tam tikrą bendrų kriterijų pripažinimą. Taigi baigiant, manau, jog tai yra teisės aktas, kuris yra esminis, ne tik todėl, kad jis suteikia teisinį pagrindą Europos pacientams, uh, pasinaudoti savo teisėmis, tačiau taip pat todėl, kad šis reglamentas suteikia pagrindą dirbti kartu tam tikrose srityse, siekti efektyvesnės sistemos, kur yra įmanomas, įmanoma tam tikra konvergencija ir geresnis bendradarbiavimas. Aš norėčiau išreikšti prašymą pasiekti kompromiso gana greitai. Taigi, mėginkime pasiekti pozicijos parlamente, kuri leistų surasti, pasiekti susitarimą su valstybėmis narimis. Dėkuoju uždėmesį. Okay. Thank you very much for this. Dėkuoju už paaiškinimus. François Krostet išsamei pristatė temą. Deja, laiko neturime Galiu na, dviems minutėms duoti žodį. Ir atsiprašau, Perelijo, Vaska, kitų, Fielne ir kitų kolegų. Tiesiog neliko laiko. Prašau, dvi minutės, Fransuas. Pone pirmininkė, norėčiau labai trumpai pasisakyti, išklausiau kolegų ir pirmiausia norėčiau padėkoti visiems kolegoms, nes visi pripažino, jog reikia žengti žingsnį į priekį ir pabandyti kažkaip pasiekti, parengti tokį tekstą, kuris būtų svarbus ir geras mūsų pacientams. Taip pat kai kurie kolegos e, išreiškė daugiau susirūpinimo nei kiti dėl to, kad e, tam tikrose valstybėse, kur gal gydimo paslaugos nėra taip gerai išvystytos, e, pacientai keliaus į kitas valstybės narės, siekdami gydimo, na, kiek procent, kokia procentinė išaiška tai galėtų būti, sunku pasakyti, tikrai daug europiečių gydosi savo valstybėse narėse. Ir aš manau, kad reiktų suvokti, kad e, numatant e, šanksnio leidimo sistemą ir valstybės narės kompensavimo sistemą, kai gydimas yra teikiamas kitoje valstybėje narėje, Aš manau, kad tai išsprendžia tam tikras problemas ir būkštaimus, kuriuos išsakė kolegos. Taigi, turime tam tikrus atsakymus į tas problemas ir aš manau, kad reikia žengti žingsnį į priekį ir bandyti pasiekti tą kompromisą per antrąjį svarstymą. Jeigu pavyktų tą padaryti, aš manau, kad tai būtų sėkmė Europos parlamentui. Ir tai būtų labai svarbu, nes, kartoju dar kartą, tai, ką mes siūlome, iš tiesų yra teisingumo teismo sprendimų išdava ir ne, ne, niekas kitas. Ačiū. Dėkuoju. Ši tema yra svarbi milijonams žmonių. Aš Suprantu, jog kolegos nori pateikti daug pakeitimų ir mums iškyla problema dėl pakeitimų pateikimo e, terminų, nes mes balsuosime 27 ir 28 dienomis, mes turime 15 dienų tuo būdu. Tad aš siūlyčiau rugsėjo 30 dienos 18 valandą vietoj 12 valandos terminą, nes nuo gegužės mėnesio buvo žinomas tos datos, rugsėjo 30 diena, 18 valanda. Visiems dėkuoju už dalyvavimą. Būdu galėsime pateikti savo pakeitimus naudodamėsi naujomis technologijomis, elektroninėmis ryšio priemonėmis. Dar kartą ačiū visiems. Iki pasimatymo.